All right, then we can start. Good morning, colleagues. We've all received the agenda for today's meeting. If there are no comments, we can uh, adopt this without. Uh... Labas rytas, kolegos. Noriu paklausti, ar galime patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu taip įpatvirtinta, šios dienos uh, posėdėje yra vertimas į 18 kalbų. Posėdis kaip visada transliuojamas. Visi dokumentai uh, buvo paskelbti. Turite elektroninės jų versijas. Turime patvirtinti kelių posėdžių įvykusių protokolus. Lapkričio 24, 28, gruodžio 1 ir gruodžio 5 dienos 2016 metų. Jeigu pastabų nėra, tai tuomet galime protokolus patvirtinti. Ir dabar jau galėsime pradėti diskusijas. Kaip žinote, gruodžio mėnesį baigtas pranešimo projektas, jame trys dalis, su kurioms pakeitimai neteikiami. Taip pat yra tyrimo išvados, kuriams galima teikti pakeitimus ir yra parengta parlamento rekomendacija, jos projektas, jai taip pat galima teikti pakeitimus. Be abejo, gali būti taip pat atnaujinti šie dokumentai, jeigu komitetas per likusią savo kadenciją gautų naujos informacijos. Valanda ir 15 minučių skiriama šiai diskusijai. Pirmiausia, suteiksiu žodį e, pranešėjams. Ponas Gyskai, jums žodis. Ja, Dank, Herr und, äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tartą įvadinį žodį. Jums ir visiems kolegoms linkiu kuo geriausios kloties 2017 metais be abejo ir noriu padėkoti už puikų visų frakcijų bendrą darbą. Mums pavyko tikrai gerai subalansuotą tekstą parengti, ypač turint galvoje, kad per klausimus įvairius e, matėsi įvairių čia galimų pasirinkti krypčių. Ir dabar stengiamės būtent rasti tokią pusiausvyrą, kurioje jos visas atspindimas būtų. Dėkoju ypatingai kolegai Janui Gerbrandai ir kitiems šešėliams pranešėjams iš kitų frakcijų. Ir sekretoriatą norėčiau išskirti kaip labai puikiai padirbėjusi ir pagelbėjusi mums darybų procese. Norėtųsi, kad tas konstruktyvus darbas ir toliau būtų tęsiamas, bet be abejo visiems yra atviri keliai teikti savo ruoštų pasiūlymus, visoms frakcijoms tą padaryti galima. Žvelgiant iš APP frakcijos e, pozicijų, galėčiau atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Jau esame konstatavę kai kurios faktus ir žiniasklaidoje buvo, e, kalbant apie azoto oksido rodiklių matavimą, jau kalbėta, kad e, netitikimų tarp verčių laboratorijose išmatuojamų ir realiai e, buvo. Ir e, dabar eina kalba apie RTE testavimo įgyvendinimą. Tačiau ne vien tik tai komisijai reiktų suversti visą atsakomybę ji tokius testavimus visuomet e, skatino ir niekuomet neturėjo įrodymų apie tai, kad automobilių gamintojai imtųsi taikyti e, sukčiavimo praktikas. Tai be abejo valstybės narės irgi turėjo padaryti žymiai daugiau. Jų pačių darbą reikia optimizuoti ir ypatingai e, trikdo tai, kad e, Mm. kad įtarus kuriai nors valstybei nariai, kad automobilių gamintojas e, yra pasinaudojęs e, neteisėtą įrangą, e, iškreipiančią faktus, ji yra tarsi surištomis rankomis ir negali nieko padaryti, kad apskūstų tokį atvejį. Dabar atitinkami teisės aktai jau yra suformuluoti, pateikti jų pasiūlymai ir tai be abejo mums pagelbės taip pat e, mūsų tolesnėme darbe. Dar pabaigoje norėčiau kai ką pasakyti apie e, dizeliną kaip technologiją. Šiuo metu tai gana plačiai pritaikoma technologija, paplitusi technologija, kadaise ji e, buvo vadinama labai klimato e, kaitą švelninančiu aspektu, tačiau dabar vis dėlto matyti, kad e, yra kitaip ir tik pritaikius tam tikras papildomas technologijas e, iš metalų būtų mažiau. Žinoma, turint galvoje, kiek darbo vietų šioje srityje e, priklauso e, nuo visų šių dalykų ES, apie šios technologijos tolesnį taikymą taip pat reikėtų būtinai galvoti. Dėkuoju visiems dar kartą. Ačiū uždėmesi. Danke. Uh, ik geef het woord aan de tweede rapporteur, Gerben Jan Gerbrandi, alsjeblieft. Thank you. Ačiū, toliau žodis ponė Gebrandė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Jens Gizikė, bendra pranešėjui ir taip pat e, Pavel Zorba, anksčiau dirbusiam. Žinome, kad kai balsavome dėl šio komiteto įsteigimo, mūsų e, pozicijos buvo galbūt skirtingos, bet e, mes tikrai labai sėkmingai bendradarbiavome ir man tikrai e, džiugu matyti tą pranešimo projektą, kuris yra parengtas ir kurį jūs e, turite priešai save. Turinio požiūriu šis pranešimas tikrai įtikinantis. Norėčiau taip pat padėkoti šešėlinėms pranešėjams, ypač už parengtą faktinę dalį šiame pranešime. E, pakeitimų šiai daliai nebus net ir komitete. Ir noriu pasakyti, kad visi šešėliniai pranešėjai tikrai labai sėkmingai bendradarbiavo ir galiausiai e, turime labai kokybišką faktinę dalį. Mes e, kaip tyriamasis komitetas dirbame labai nuosekliai. Matysime, kaip mums seksis toliau kai jau kalbėsime apie tas dalis, kurios bus keičiamos. Jens jau paminėjo keletą elementų. Mes rėmėmės daugybę dokumentų, buvo keičiamasi elektroniniais laiškais ir taip toliau ir panašiai. Ir, aišku, pasirėmėme tuo, ką girdėjome per klausimus. Tai yra mūsų pranešimo šiandien aptariamo pagrindas. Išvados yra pakankamai griežtas, sakyčiau. griežtos komisijai ir valstybėms narėms. Ir jei būtų galima padaryti vieną bendrą išvadą, tai yra ta, kad e, ta sistema, kurią mes sukūrėme automobilių patvirtinimui Europoje, neveikia taip, kaip e, mes siekiame. atsakomybė europinių ir nacionalinių lygmenių netinkamai numatyta. Ir todėl labai svarbu dabartinę sistemą pakeisti, ko dabar ir siekiama, ypač IMKO komitete. Kalbant apie pranešimo turinį, jūs visi, aišku, jį perskaitėte, nes jis buvo paskelbtas savaitę prieš Kalėdas. Mes tikrai nebijojame nurodyti, konkrečių valstybių narių pavadinimus, valstybių narių, kurios labai neigiamą um, įtaką daro. Ir stabdo naują, naujo testavimo e, mechanizmo dėgymą. Mes taip pat e, kritikuojame komisiją už tai, kad leidžia valstybėms narėms e, tęsti, vilkinti šį procesą. Įgyventinimas valstybėse narėse labai lėtas ir tai yra nurodoma pranešime. Esu tikras, kad kai kurie jūsų galvojate, kad reikia teikti pakeitimus kai kuriams dalims. Aš turiu pasakyti, kad man šis pranešimas tinka ir be pakeitimų. Bet, e, aišku, galime siekti jį tobulinti. Jo labiau, kad vyks klausimai. Šiandien išgirsime Slovakijos valstybės sekretorių. Vis dar gauname taip pat naujų komisijos dokumentų. Aš manau labai svarbu, kad šiame komitete mes kuo sparčiau baigtume renkti išvadas, vėliau rekomendacijas. Dar kartą ačiū už e, sėkmingą bendradarbiavimą, lauksiu pastabų iš vairių frakcijų šiandien čia atstovaujamų. Aš asmeniškai turiu atsiprašyti, nes turėsiu sudalyvauti Envi komitete balsavime be 2010, bet e, vėliau grįšiu, o mano administracijos darbuotojai čia dalyvaus ir klausys visų diskusijų. Ačiū, panas Gerbrandė. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėlėms pranešėjams. Bet tik ponė Delonė, matau kol kas salėje. Taigi žodis jums. Labai ačiū. Aš e, pranešėjams labai noriu kartu padėkoti. Buvo atliktas didžiulis kolektyvinis darbas keičiant šią pranešimo dalį, kur yra nepaprastai svarbi ir tai davė gerų rezultatų. Dėkoju pranešėjams, dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams, taip pat dėkoju e, šio tyrimo komiteto sekretoriatui, kuris atliko puikų darbą, bei visiems padėjėjams, patarėjams, kurie dirbo kartu su mumis rengiant šią teksto dalį. Socialdemokratų frakcija yra labai patenkinta šią teksto dalimi ir mes manome, kad e, kuo šis pranešimas bus paremtas kitų frakcijų, e, pagrindinių e, šio tyrimo komiteto partinių grupių, tuo daugiau šansų mes turėsime, kad šis pranešimas bus priimtas plenarnėme posėdėje. Pranešime turi būti kuo griežčiau įvardintos aiškios rekomendacijos ir išvados. Mes suprantame, kad e, turėsime galimybę padaryti didelę įtaką e, šioje srityje ekologinių, industrinių, užimtumo požiūrių. O faktinio e, pusę, apie faktinę pusę kalbant, Mm, kaip ponas Gerbrandis sakė, mes norime, kad būtų dedama kuo daugiau bendrų kolektyvinių pastangų, todėl dėkojame e, skirtingų frakcijų, žaliųjų, GUE, EFDD e, atstovams, su kuriais pavyko labai konstruktyviai dirbti. Jų pradinis tekstas yra labai geras, nes jame yra atsižvelgta į visus EMI komitete vykusius klausimus. Taigi parengiamas dirba buvo parengta gerai ir dabar mes suprantame, kad šis pasiūlymas gali būti gerai suderintas ir e, būti gana konstruktyvus. Tačiau, aišku, tabulėti ribų yra. E, suprantame, e, kad ne visus progresyvinius faktus yra atsižvelgta, bet mes įsivaizduojame, kad e, visa tai atsispindės pakeitimuose ir rekomendacijose. Norėčiau pabrėžti tai, kas mums atrodė nepaprastai svarbu, e, kalbant apie faktinę dalį ir mus remia kitos frakcijos, taigi mes turėtumėm įtraukti CO2 e, pažeidimus. Uh, E, kurių emis komitetas dar neįrašė, bet suprantame, kad tai yra labai rimta problema. Taip pat turime paminėti e, BEI, kur tai turėtų būti įvardinta pakeitimuose. E, tai, kad komisija neįrašė problemos prevencijos būdų, taip pat mes turime kalbėti apie tai, kokios įtakos uh, E, mūsų sprendimai turi turėti pramonės šakoms mūsų valstybėse narėse. Taip pat turėtumėm kalbėti apie PEM ribas ir jų lankstumą, apie tai faktinėje dalyje nebuvo kalbama. Taip pat turime kalbėti apie skirtingas nuostatas uh, galiojimo panaikinimui. Ir turime kalbėti ir apie tai, kad nepakankamai yra e, stebėsena užtikrinta iš ES lygmens. Kaip sakė e, vienas iš pranešėjų Gerbrandi, e, mes e, prancūzijos delegacija buvome pasižymėję du akcentus, kurie mums labai rūpėjo ir abu jie dabar buvo išanalizuoti ir paaiškinti. Galiu pasakyti, kad iki sausio 18 dienos socialdemokratai patiks dar išvadų dėl išvadų rekomendacijų. Išvados yra labai svarbios, nes jos leidžia uh, parengti galutinį pranešimą, bet rekomendacijos mes norime, kad būtų naudingos visiems. Jeigu rekomendacijos nebus tobulos, tada Europos parlamentas nebus atlikęs jam tenkačio vadens, o būtent, vaidmens, o būtent to uh, Europos piliečiai iš mūsų tikisi, tikisi konkrečių pasiūlymų. Mes savo pakeitimuose turėtumėm kalbėti apie nepagristus terminus uh, dabar nustatytus Europos priežiūrai įdėkti, įvesti. Uh, Taip pat turime kalbėti apie nepakankamai apibrieštą atsakomybę e, valstybių narių ir komisijos lygmenį. Taip pat turime kalbėti apie tai, kad darbo grupėje nepakankamai yra atstovaujama pramonė. Kuo tekstas bus e, solidesnis, tuo daugiau turėsime šansų pasiekti gerų rezultatų plenarnėme postėje. Kuo Europos parlamentas bus vieningesnis, tuo mūsų rekomendacijos bus rimčiau vertinamos. Bet bendrai aš turiu pagirti šio tyrimų komiteto darbą. Mūsų darbo kalendorius nebuvo tobulas, labai neretai sutapdavo e, jo e, su, su kitų komitetų posėdžiais, kai buvo kalbama apie automobilių tipo tvirtinimą. Ir dabar suprantame, kad su vyriausybių vadovais taip pat nebuvo įmanoma pabendrauti tiek, kiek reikėjo. Reikia siekti daugiau pažangos ir perdodant dokumentus, pirmiausia, kalbant apie komisiją. Taip pat turėtume pagalvoti apie mūsų komiteto darbo metodus. Tokio pobūdžio e, tyrimo komiteto ateityje bus tik daugiau ir tai būtų naudinga. Bendrai dėkuoju visiems už gerą atliktą darbą ir aš žinau, kad mūsų dar daug laukia veiklos. Labai ačiū. O dabar aš norėčiau suteikti žodį kitoms kolegoms. Tai bus tam tikras spontaniškų pasisakymų procesas. Blanko Lopes. Labai ačiū. Mano nuomonė, šis pranešimas yra subalansuotas ir racionalus ir mes dabar uh, galime realiau vertinti, kas vyksta vertinant emisijas automobilių sektorija. Atsakomybė už šią problemą tenka ir Europos komisija ir valstybėms narėms. Ši problema yra labai aktuali piliečiams. Piliečiai e, labai lengvai permeta atsakomybę institucijoms e, labiau negu pramoniai. Todėl labai svarbu, kad pirmi teisės aktai būtų labiau vienalyčiai ir griežtesni. Mes turime kalbėti apie geros kontrolės sistemos sukūrimą tokiuose valstybėse kaip e, mano Ispanija, e, nes ten yra atidėtas kol kas realus automobilių tikrinimas. E, tokį uždėlsimą, suspendavimą turėtumėm baigti, teisės aktai turi būti griežti, taip pat turime labai griežtai kovoti apie su tais e, atjungimo, išjungimo prietaisais. Aš manau, kad mes galime pasiekti dar daugiau, nors jau padaryta yra daug, kaip ką tik sakė pirmininkė, pirmininkas. Todėl galėtumėm pasirūpinti, kad taisyklės būtų gerai gyvendintos. Mes matėme, kad yra trūkumų, kad yra problemų ir nenorim, kad tai kartotųsi ateityje. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Ponas Des. Thank you. <clears throat> And thank you to... Ačiū ir ačiū visiems atėjusiems čia. Akivaizdu, kad artėjame prie darbo pabaigos bet manau, kad ir vėliau turėsim galimybių dar pabendrauti. Dėkuoju pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už visą atliktą darbą šią temą. Ir be abejo, esu dėkingas visiems sekretoriatams. Nepaprastai daug darbo yra atlikta rengiant šį pranešimą. Labai daug informacijos turėjo būti surinkta ir išfiltruota. Ir Kristin kalbėdama apie e, mūsų komiteto kalendorių, e, pasakė labai gerą mintį. Mes turėtume pateikti rekomendaciją. Dabar bus organizuojamas klausimas po pranešimo ir galbūt dar po to klausimo nukris kažkokia bomba informacinė, kurią turėsime e, kažkokiu būdu atspindėti pranešime, nes kitaip e, e būtų pralaimėjimas mūsų E, darbe. Tačiau mes mokomės iš savo klaidų ir aš manau, kad čia sukaupta patirtis bus nepaprastai naudinga ateityje rengiant e, įvairias taisyklės ir kuriant panašius e, tyrimo komitetus. Reikia pasakyti, kad šiame pranešime nėra a, aiškiai pasakyta, kas yra kaltas ir kas a, yra atsakingiausias. Bet gerai, kad yra įvardintos a, institucijos ar subjektai, kurie netliko pakankamai savo vaidmens kontroliuojant automobilių emisijas. Pirmiausia, nacionalinės institucijos nepakankamai griežtai veikia įgyveninant taisyklės ir taikant, taikant uh, uh, sankcijas. Kitas dalykas e, tai, kad e, realių emisijų kontrolė nėra pakankamai užtikrinta, yra rimta problema. Taip pat žinome, E, kad jau 2010 metais buvo žinoma, kiek NOX emisijų yra e, patiriama Europoje ir e, nieko nebuvo daroma, nepaisant to, kad buvo priimami teisės aktai ir pilietinė visuomenė bei kitos organizacijos e, kreipėsi nuolat į, į komisiją, kad e, ši betvarkė būtų sutvarkyta. E, buvo prašoma, kad realių emisijų kontrolė būtų sugriežtinta. Kodėl komisijos narys Tajani ir kiti komisijos nariai vis atidėdavo tų reikalavimų įdėgymą? Mes žinome, kad euro 5 ir euro 6 e, reikalavimai jau daug metų yra nustatyti. Kodėl nebuvo e, GOC ir e, kitų departamentų bendravime nekalbama apie realias emisijas? Ir e, žinia, kad Europos komisija apie tokią kenksmingą praktiką jau ilgą laiką žinojo, tačiau per klausimus aiškiai pamatėme, kad Europos komisija nenaudojo tos surinktos informacijos, nes jis nebuvo tikra, kad e, visi gamintojai pasitelkė atjungimo prietaisus, e, emisijų mažinimo atjungimo prietaisus. Kodėl Europos komisija mane, kad sunkvežimių gamintojai turėjo, sunkiasvorių automobilių gamintojai turėjo užtikrinti uh, uh, taršos mažinimą, ne, nepasitelkiant tų uh, mažinimo atjungimo prietaisų. Tuo tarpu lengviesiams automobiliams tokių reikalavimų nebuvo keliama. Mes turėtume pasirūpinti, kad taip daugiau neatsitiktų. Žinoma, status quo dabar yra tokia, kad nacionalinė administracija uh, reglamentuoja, reguliuoja padėtį. Turbūt e, kažkas turėtų pasikeisti, tokiu pagrindu negalime dirbti. Būtų galima pasakyti, kad atsakymas būtų daugiau Europos kontrolės, bet akivaizdu, kad e, šioje srityje iš tiesų reikia daugiau Europos priežiūros. Reikia uh, griežčiau tikrinti automobilių realias emisijas, nacionalinė administracija nebegali uh, uh, užmerkti akių tam, kas dedasi, tai bus naudinga ne tik tai visuomenės veikatai, bet ir konkurencijai. Kad tai pasitiktų, Europos priežiūra turi būti užtikrinta per naują agentūrą. Nacionalinės tipo tvirtinimo tarnybos turi uh, geriau veikti. Jeigu norime geresnių rezultatų, Užtenka pasižiūrėti Junktinio Amerikos valstijų aplinkosaugos agentūrą. Be jų mes čia turbūt net nebūtume įsteigę tokio komiteto. E, E, aišku, reikia sukurti ir nepriklausomą tipo tvirtinimo sistemos finansavimą, atsakingos neteršiančios auto, transporto priemonės turi priklausyti vienos institucijos kompetencijai, nes dabar yra paskirstyta tarp skirtingų kompetencijos e, komisijos dalių ir uh, labai sudėtinga uh, darosi viską sukontroliuoti ir, matom, permetama iš transporto generalinio direktorato į aplinkosaugos generalinį direktoratą ir panašiai. Šis pranešimas e, leidžia mums didžiuotis, tiesą sakant, e, visoms frakcijoms. Ir aš žinau, kad parlamento IMKO komitetas atsižvelgs į mūsų rekomendacijas, kai vėliau šį mėnesį balsuos dėl tipo tvirtinimo reglamento. Visa tai yra skirta tam, kad nebepasikartotų mūsų ką tik matytas skandalas Manau, kad galime didžiuotis pagristai tuo, ką padarėme šiame komitete ir didžiuotis tuo, ką mūsų kolegos nuveikė. Aš didžiuojuosi mm, pasakyti, kad mūsų parengtas pranešimas yra e, geras pamatas. Ačiū, ponė Tens. Eh, Dabar žodis poniai Aivy. Dunkui, anke jau mi. Dėkoju. Aš taip pat pritarčiau tam, ką sakė kolegos. Mano manimo pranešimo projektas tikrai puikus ir dėkoju abiems um, pranešėjams už tokį gerą darbą. Tai svarbu mums visiems. Eina kalba apie atsakomybę ir jos e, priskirimą valstybėms narėms, komisijai, gamintojams. Tačiau teksto dalis, kur užsimenama apie mm, išderinimo įrangos e, pritaikymą, tai yra ketvirtas punktas, pavyzdžiui, kelia klaustukų. Ypač ten, kur tipo patvirtinimo tarnybos kontrolės metu gal netaip griežtai viską vertino. Tik kai kurie keli atvejai nustatyti, kai iš tiesų buvo pritaikyta išderinimo įranga, visiškai nežiūrint ar nepaisant teisės aktų. Ir tai nebuvo padaryta iš gamintojų pusės. Euro 5 ir Euro 6 atveju galėjo būti ir kitokie bandymai dar atliekami, kad būtų ir, ir tai būtų lėmė, kad būtų buvę patvirtinta žymiai mažiau e, tokio tipo transporto priemonių. Kalbant apie tipo patvirtinimą, e, visgi norėtųsi daug griežtiau, griežčiau kalbėti. Ir kaip ir aplinkosaugos komitete jau esame numatę, reikia atsakomybės prisėmimo klausimą formuoti griežčiau. Taip pat galvočiau, kad reikia mm, atsižvelgti į testavimus e, naujausius, leidžiančius ir realiomis važiavimo sąlygomis laikytis e, numatytų teršalų normų. Ir būtų gerai, jeigu tarnybos įvairios numatytų atitinkamą e, lankstumo galimybę Ir taip pat, manau, būtų gerai, jeigu būtų galima susipažinti su mūsų tyrimo duomenimis ir taip pat e, su patėtimi valstybėse narėse, kad ir mažesnės įvairios suinteresuotos e, galėtų dalyvauti įvairiais formatais diskusijose ir įvairiose mūsų procedūrose. Dėkoju už darbą pranešėjams, kaip jau sakiau, manau, kad tikrai svarbus ir geras pranešimas. Ačiū, toliau ponas Hertuk. Ačiū. Labas rytas. Mm. Iš tiesų pratęsiu kolegos Tens mintis. Aš savo ruoštų irgi norėčiau pasveikinti pranešėjus ir jiems padėkoti, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Esu dėkingas ir turiu pasakyti, kad mane net nustebino tai, e, kiek ir kritiškų nuomonių ir krypčių atspindėta pranešime uh, per praėjusius dešimt mėnesių aiškiai pasirodė, kad diskusijos tikrai gan komplikuotos, sudėtingos ir, ir e, neaišku, kaip reikės dirbti, bet vis dėlto čia viskas puikiai pavyko. Kalbant apie mūsų klausimus organizuotus ir e, įvairius paliudėjimus, e, irgi manau labai gerai, kad tai atsidūrė tekste. Taigi padirbėta labai gerai ir parodyta, kur esama spragų, matuojant e, išmet, išmetalus, iš, išmetalų kiekį ir kur taip pat ir tipo patvirtinimo procedūrose dar esama kai kurių spragų, kurias pašalinus būtų buvę galima išvengti nemažų nuostolių. Labai gerai, kad apie tai yra užsimenama ir dar kartą noriu pakartoti, kad e, šis komitetas tikrai nėra nusistatęs prieš kokį nors gamintoją ar prieš net ir visą pramonę, kaip kai kas galvoja. Tiesiog jeigu gamintojai ir pramonė padarys reikiamas išvadas po viso to, kas čia vyksta, tai tik atneš naudos vartotojams ir tai reikš, kad mūsų komitetas pasiekė labai daug ir kad tas darbas buvo naudingas. Taigi ačiū visiems, su nekantrumu laukiu, kas vyks ateityje. Danke. Ačiū. Ir pabaigoje dar panas Panakamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad jau galime ir nebesveikinti vienų, vieni kitų naujų metų progą jau praėjo šiek tiek laiko, na bet ir aš prisijungsiu prie tų gerų linkėjimų. Džiaugiuosi turėdamas galimybę, kad ir šiek tiek apsirgęs, padalyvauti diskusijoje. Aš per daugumą klausimų lankiausi mūsų komiteto posėdžiuose, viską girdėjau ir mane tiesiog pribloškė tai, kas surašyta tekste. Ir, ir net ir tie prieštaravimai techninių įvairių de, detalių, niuansų atžvilgių. Iš tiesų labai verčia sunerimti ir, ir nustepti, kiek čia visko yra įvykę. Bet akivaizdu, kad e, joks komisijos narys nebuvo priverstas ar nebus priverstas atsistatydinti ir joks e, gamintojo, kurios nors gamyklos e, vadovas. Bet nežiūrint to, tikrai su, su nemaža baime žiūriu į tai, kaip komisija, kaip kitos tarnybos žvelgia į šios dalykus. Iš komisijos gauname daug dokumentų, elektroninių laiškų ir paprastai gali iš to spręsti, kad kažkas už viso to slypi. Ir generalinių direktoratų atstovai, darbo grupės įvairios su mumis mes geryšį, bet panašu, kad e, jų darbas per pastarosius keletą metų nebuvo toks, koks turėjo būti. Tai aišku, tai yra kolektyvinis bendras procesas, kuris vyko ir, ir negali čia kaltinti tik tai vieno kažkurio veikėjo ir vienos kurios institucijos, tarnybos kolega iš AKR frakcijos regis jau sakė, kad kodėl mes visą tai darome. Todėl, kad rūpinamės ES piliečių sveikata kai pažvelgiai į statistinius rodiklius ir matavimus e, miestuose, matyti, kad automobilių ir e, lengvų automobilių, sunkvežimių išmetami taršalų kiekiai yra didžiuliai ir čia reikia tikrai dar pasitemti. Mes neretai komitetų darbe kreipiamės į komisijos darbuotojus, į kitus, kitų tarnybų atstovus darbančius es e, lygių. Bet visgi ne viskas yra taip gražu, kaip, kaip galėjo atrodyti. Ir pasitik tikėjimo tokio, koks turėtų būti, nebeliko. Pasitikėjimas pramonė buvo smarkiai pakirstas. Matome, kiek visko nustatyta buvo JAV ir, ir kaip viskas vyksta Europoje. Junktinėse valstijose, pavyzdžiui, yra suėmimų, paskui tiesa. E, buvo tie asmenys paleisti, dar tas viskas buvo iki išrenkant Trumpą. Čia viskas yra vėlgi kitaip ir neaišku, kas vadovausis tomis rekomendacijomis. Gal aš ką praklausiau, kažko neišgirdau. Bet vis dėlto ar išliks kokia nors struktūra po šio komiteto darbų pabaigos e, užtikrinsianti, kad iš tiesų bus laikomasi tų rekomendacijų, kad komisija jų paisys ir kas kontroliuos visą tai, kad, kad rekomendacijos virstų solidžiu, rimtu kokiu nors dokumentu teis, ir, ir kad tas darbas tęsis ir veikla ir toliau. nes anksčiau ir vėliau pasibaigs ši kadencija, tada atsiras nauji komisijos nariai ir gali būti, kad e, procesas ir sustos, sužlugs. Tai būtų gerai, kad per ateinančius keletą metų kažkaip būtų tęsiamas mūsų komiteto darbas. E, e, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Panisikovska, Grau generalinio direktorato atstovį. Žodis jums dabar prašom. Ačiū pirmininkė, labas rytas ponius ir ponai. Ir, aišku, sėkmingų naujųjų metų visiems. Ačiū už pranešimo projektą ir rekomendacijų projektą ir už tai, kad sutikėte komisijai galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Aš norėčiau mm, išsakyti keletą pastabų. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad komisija bendradarbiavo su šiuo komitetu labai skaidriai ir labai aktyviai. Ir mes ketiname ir toliau su jumis taip dirbti iki pat jūsų darbo pabaigos. Mes manome, kad tai yra vienintelis ir geriausias būdas išsiaiškinti visus mm, klausimus, atsakyti visus klausimus ir parengti tinkamą šio komiteto išvadas. Dar vienas dalykas, kuris man atrodo svarbus, tai kad komitetas tyria, kas atsitiko praeitįje, bet lygiai taip pat svarbu ar dar svarbiau yra tai, kad komiteto pranešimas turėtų numatyti gairės ateičiai. Ir šiuo požiūriu mes tikrai tikimės, kad pranešime bus pripažintos komisijos pastangos nustatyti tinkamą e, teisinę sistemą ne vien reglamentuojančią emisijas, bet ir tipo patvirtinimą. Ir tas darbas, kuris dabar daromas IMCO ir EMI yra susijęs tarpusavėje. Komisija patikė pasiūlymą, kuris turi didžiulį potencialą, leidžianti pataisyti dabartinės sistemos trūkumus. Ir Mes tikimės, kad emis pranešime bus palaikyta komisijos pozicija. Ir trečia pastaba, kuri, man atrodo, labai svarbi. Mes e, e, tikimės, kad e, pranešime bus nustatyta tinkama pusiausvyrą, ne vien nustatant atitinkamas atsakomybę už tai, kas atsitiko, Mm, ir ne vien bus nurodyta, kur ir kas e, sukčiavo, bet e, kad bus e, pagalvoti ir apie tai, kas turi būti daroma ateityje. Ir paskutinis dalykas pranešime, aišku, kalbama ne vien apie um, tai, kas yra aktualu automobilių sektoriui, kalbama taip pat apie institucinius klausimus, apie komisiją. Mm, ir Aišku, komisija tikrai turės galvoti apie tai, kas e, išdėstyta šiame pranešime ir kas bus išdėstyta rekomendacijose. Kol kas, e, ačiū už parengtą pranešimą ir mes esame pasirengę toliau bendradarbiauti ir sklaidyti bet kokias abejonės ir atsakyti visus klausimus, kurie gali kilti. Ačiū. Labai ačiū. Na ir baigiančią diskusiją. Dar kartą suteiksiu žodį pranešėjams. Ponas Glyzikė vis dar salėje, taigi jums baigiamosios e, pastabos. Ačiū, ačiū ir kolegoms už pasisakymus. Daugiau mažiau viena kryptimi visi komentarai buvo, net kyla klausimų tada pačiam, ar tikrai čia viskas taip jau gerai padaryta. E, tos faktinės dalies iš tiesų ir, ir negalėjom labai um, savavališkai formuluoti. Mes kartu su visomis frakcijomis bendratarbiavome, tarėmės ir, ir tikrai tas darbas buvo konstruktyvus. Mus labai, mums labai padėjo daug kas. Dėl kolegės Evik klausimo apie išderinamą įrangą, dėl atsakomybės klausimų įvairių mes per klausimus, pavyzdžiui, uh, konstatavom, kad Fiat gamykloje, jeigu skirtingai yra traktuojami teisės aktai, atsakingi asmenys tiesiog e, prašo, kad, e, kad būtų tada pateikti aiškus atsakymai, kaip elgtis, jeigu, jeigu teisės aktai valstybėse narėse išsiskiria. Ir iš komisijos aiškos atsakymo irgi nebuvo. Tai kai Tai ir, ir buvo tokiu atveju, kai gamintojai tiesiog pasirinko vieną ar kitą variantą, e, jau išsėmė visas lankstumo ribas. Opelio atveju e, galėjom irgi užduoti klausimą mm, tą patį apie teisėtumo aspektus hmm, jų atstovui, bet turėjom galimybę bent jau raštu tą padaryti ir, ir raštu viską išsiaiškinti. Tai stengiamės ir toliau tikslinti visus duomenis. Apskritai diskusija visada vyko labai dalykiškai ir kolegos tens. Norėčiau paprašyti nesismulkinti ir nesileisti į politinius niuansus ir vien tik tai versti viską ant vieno kažkurio komisijos nario pečių. Uh, visada buvo tose darybose labai sudėtinga apskritai susitikti su tais komisijos nariais, pavyzdžiui, su panu Faroiginu, labai ilgai deriname susitikimą ir RDE bandymai ar, ar testavimas realiomis važiavimo sąlygomis, vairavimo sąlygomis, jo nuomonė net nebūtinai būtų labai pakeitę situaciją. Tai buvo tikrai sunku dirbti ir uh, Mes tengiamės viską daryti objektyviai, buvo tokia mūsų misija ir mandatas ir tikiuosi, kad ir ateityje taip ir dirbsime ir esu labai optimistiškai nusiteikęs dėl e, mūsų perspektyvų. Tai e, kita vertus reikia dar pasakyti, kad būna neretai, kad e, per diskusijas e, su pranešėjais jie yra labai giriami, o paskui suplūsta šūsnis siūlymų kažką dar keisti tekste. Tai nežinau, kaip dabar bus, bet vis dėlto laikykime nusekliai konstruktyviai ir, ir tikiuosi, kad šimtų e, tų siūlymų nesulauksime, nes reikia vis dėlto galvoti apie kompromisinę dvasę. Ir gerbenas Janas Gerbrantis jau sakė, kad jam visai tiktų ir dabartinė versija teksto projekto ir tai nereiškia, kad absoliučiai nieko nekeisime, bet vis dėlto susitelkime kolegos ties esminiais dalykais ir tuomet e, ta gera kompromisinė dvasia ir toliau žengsime pirmin. Dank u wel. En wat de amendementen betreft. Labai ačiū. Kai dėl pakeitimų, jų teikimo terminas yra sausio 18 diena, 3 valanda. Taigi prašau pasižymėti. Ir e, pakeitimus jau galima teikti nuo kito pirmadienio, tai yra sausio 16 dienos. Pakeitimai bus svarstomi komitete vasario 9 dieną, balsuojama bus 28 vasario, o galiausiai plenarinėme posėdėje balsavimas numatomas balandžio mėnesį. Kągi dabar aš siūlau padaryti trumpą pertraukėlę per kurią pasikeis e, mūsų dalyviai. Pasirengsime kitai sesijai, tai yra klausimams. Klausimuose dalyvaus ponas Viktor Stromčik, kuris yra valstybės sekretorius atstovaujantis Slovakijos transporto statybų regionės plėtros ministeriją. Ir pradėsime mm, nuo būtent šių klausimų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

Okay, colleagues, uh, we can proceed with the next uh, point on the agenda. This is the hearing of Mr. Viktor Stromček, State Secretary. Pradedame pagal mūsų darbo atvarkę e, klausimą e, Slovakijos e, transporto statybų ir regionų plėtros ministras ponas Viktoras Stromčekas. Ačiū, kad atėjote, ačiū, kad priėmėt mūsų pakvietimą. Ponas Stromčekas, valstybės sekretorius yra E, nuo 2015 metų ir jis papasakos, kaip Slovakijoje Europos teisės aktai dėl automobilio emisijų yra įgyvendinami. Jis papasakos, kaip veikia nacionalinė tipo tvirtinimo sistema. E, jo valstybė dabar pirmininkauja ES tarybai, todėl tikimės, kad ponas Tromšekas padiskutuos, pakomentuos diskusiją e, transporto taryboje mums aktuali tema ir kalbėsime apie tai, kokie artimiausi veiksmai numatyti. 2015 metais Slovakija pagamino milijonų automobilių, tai šeštas pagal dydį e, automobilių gamintojas Europos Sąjungoje. E, ir e, pasaulyje ji yra pirmoji didžiausia automobilių gamintoja e, pagal proporcingai gyventojų skaičių. Ji gamina Volkswagenus, e, Jaguarus, Peugeot ir keletą kitų automobilių. E, Panas Trončiakas atstovauja regionų plėtrai ir yra dešimt automobilių tipo tvirtinimo tarnybų pagal 715 reglamentą jos e, dirba. Turiu priminti dalyvaujantiems parlamentarams, kad jiems elektroniniu paštu buvo atsiunti atsakymai į preliminari, preliminarius klausimus. Juos jūs galite rasti mūsų posėdžio dosie. Valanda 45 minutės numatytos šiai diskusijai. Pradedame nuo įžanginės kalbos, o po to Kolegos galės pateikti klausimų ping-pong principu. Visi žinom, kaip jis veikia. Pirmiausia, klausimus teiks pranešėjai, po to kiekvienos frakcijos atstovai, penkias minutės kiekvienai frakcijai. Taigi dabar suteiksiu žodį pirmiausia ponui ministrui, ponui Stromčikui, kad jis pristatytų savo temą. Dešimt minučių, gerbiamas valstybės sekretoriau. Labai ačiū. Ponios ir ponai. Za pozvanie na tento výbor. Dėkoju. Po, ponios ir ponai, ačiū už kvietimą atvykti į jūsų komiteto posėdį. Noriu visiems padėkoti, noriu visiems palinkėti gerų naujųjų metų ir pasakyti, kad mums labai svarbus yra šio komiteto darbas. Kaip jau ir buvo paminėta, mes esame vieni didžiausių gamintojų, automobilių gamintojų Europoje, e, o jeigu paskaičiuosime dalį tenkančią vienam gyventojui, vienam piliečiui, tai netgi atsidursime pirmoje vietoje Daugiau negu 20 procentų BVP sugeneruojama Slovakijoje šiame sektoriuje ir todėl būtinai turime imtis atsakomybės ir e, sunerimti dėl to, kaip yra vykdomas tipo patvirtinimas ir be abejo pasisakome prieš išderinamąją įrangą. Praeitie buvo įprasta matuoti daugiausiai CO2 išmetimus, tai būtent sukelia daug klimato kaitos, mm, daug klimatą e, žalojančių padarinių ir norima buvo visuomet sumažinti išmetimus, tačiau vėliau iškilo NOx emisijų klausimas. Be abejo, tų klausimų negali mm, vertinti izoliuotai vienas nuo kito, ar reikia integruoto sprendimo, bendro sprendimo ieškoti ateityje. Mūsų pirmininkavimas, Slovakijos pirmininkavimas baigėsi prieš porą savaičių ir per tą pirmininkavimą visada stengiamės rasti rimtą, solidų e, sprendimą, leidžiantį ateityje kitaip vykdyti tipo patvirtinimą, nes juk tai ir buvo visos problemos esmė. Per savo pirmininkavimą pasiekėme sutarimą bent jau techninio pobūdžio klausimais dėl techninės atitikties ir dėl um, baigiam, baigiamų gaminti e, serijų ar serijos numerių. Tai labai džiugu pastebėti, kad tokius dalykus pavyko pasiekti, yra dar likę kai kurių atvirų klausimų, bet esu įsitikinęs, kad e, kompromisas bus rastas. Dabar dėl situacijos pačioje Slovakijoje, dėl to iš esmės ir atvykau čia šiandien. Noriu Jums pristatyti, kaip mes vertiname Dieselgate e, skandalą ir kaip e, tai traktuoja arba kokia situacija yra mūsų automobilių gamybos pramonėje turiu pastebėti, kad e, tie automobiliai, kurie buvo pagaminti Slovakijoje, buvo patvirtinti kitur, kitose šalise ir M kategorijos automobilių nesame nei vieno patvirtinę. Dauguma automobilių e, pat, tipų patvirtinta Prancūzijoje, Vokietijoje ir dar taip pat Niderlanduose. Mūsų šalyje tik priekabos ir traktoriai buvo tvirtinami, tai yra tos transporto priemonių kategorijos, kurios nepatenka į šios diskusijos objektą. Mūsų tipo patvirtinimo tarnyba dirba prie transporto reikalų ministerijos, tačiau jos pagrindinė darbo sritis yra kiti e, transporto priemonių tipai, kitos rūšis. Prasidėjus skandalui, jį paviešinus mūsų priekybos e, tarnybos buvo įsitraukusios į procesus, užmesgė ryšį su Volkswageno, Škodos, Seto, Audi gamintojais ir um, siekime gauti reikiamą informaciją apie problemos esmą. Ir tuomet uh, prekybos uh, tarnyboje atitinkamoje ir buvo nagrinėjami visi atvejai bei priimami reikiami sprendimai. Ta problema tikrai labai opi ir Slovakija, galiu Jūs patikinti, tuo visada ir toliau bus pasiryžusi dėti pastangas, kad problemas būtų išspręstos ir ateityje. Kas dar buvo daroma Slovakijoje, nežiūrint to iš metalų skandalo, tai yra patvirtintos priemonės, kaip mažinti. Um, išmetimus 55 procentai Slovakijos piliečių gali nemokamai e, naudotis geležinkelių paslaugomis, pavyzdžiui, mes siekime būtent kitas transporto rūšis naudoti, o mažesni e, ir naujesni, lengvi automobiliai yra privilegijuoti tuo požiūriu, kad reikia mokėti uh, mažesnius mokesčius. Ir tik tie, kurie teršia lau, daugiausiai, būtent e, tų, tų automobilių savininkai ir sumoka daugiausiai. Ir tikslas be abejo yra, kad apskritai tokių keliuose neliktų. Nenorime tapti naujojų Detroitų ir dėl to stengiamės kurti automobilių gamintojų klasterius, e, taikančius įvairias naujas technologijas. Juk jokia paslaptis, kad uh, automobilių pramonės ateitis nėra dizelino varikliai ar e, kurie kiti varikliai, o būtent elektromobiliai gali atverti mums didžiausias perspektyvas, o taip pat ir dalymasis vienu automobiliu, važiavimas drauge. Taip stengsimės e, mažinti išmetimus. Taip pat kita priemonė, galinti padėti spręsti problemas, yra matavimas e, realiomis vairavimo sąlygomis e, keliuose. RDE testavimai tam irgi pritarėme ir jau buvo apie tai kalbėta ir, ir mes jau patys girdėjome, kad pranešimas atitinkamas jau parengtas. Aš be abejo mm, turiu apgalestauti dėl to, kad lankausi komitete jau tik po to, kai yra parengtas pranešimo tekstas. Tiesiog praeisiais metais Slovakijoje vyko rinkimai ir be to pirmininkavome. Aišku, tai manęs asmeniškai niekaip nepateisina, bet vis dėlto bent jau paaiškina, kodėl negalėjau anksčiau um, kurį nors kartą apsilankyti komiteto posėdėje ir atvykau tik tai šiandieną. Asmeniškai priklausau tiems, kurie ES laiko puikia idėja, puikiu projektu. Pastarėjai metai tikrai nebuvo lengvi ES, bet nežiūrint to, esu įsitikinęs, kad ateityje mums e, pasiseks labiau ir be abejo, Slovakija yra priklausoma nuo paklausos automobilių visose valstybėse narėse, todėl mums rūpi tai, kas vyksta visose valstybėse narėse visoje Europos Sąjungoje. Ir tikiuosi, kad automobilių gamintojai iš viso to pasimokys, kad aiškių taisyklių būtinai reikia. Na ir dar kartą dėkoju už galimybę pasisakyti čia, ačiū uždėmesi ir tikrai mielai atsakysiu į galimus klausimus. Dank u wel, meneer eh, Stromsek. Ik uh, geef opnieuw graag eerst het woord. Ačiū. Dabar eh, pirmiausia žodis pranešėjams. Pradėsim nuo pono Gerbrandė. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė Stromčiakai už tai, kad dalyvaujate ir ačiū už jūsų pasisakymą. Norėčiau taip pat jūs pasveikinti su sėkmingu pirmininkavimu. Tikiuosi, kad atsimiegojote per kalėdinės atostogas, nes žinau, kad tai yra tikrai varginanti šešių mėnesių patirtis. Mano klausimas būtų apie tarybą kaip instituciją Ir aišku, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jūs čia dalyvaujate. Dėl to, kad ką tik baigėsi Slovakijos pirmininkavimas. Nuo 2015 rugsėjo matome, kad tikrai daug kas įvyko ir Europos parlamentas įsteigė savo tyrimo komitetą. Europos komisija paspartino tipo patvirtinimo pasiūlymo rengimą. Matėme taip pat pažeidimų procedūras, kurias inicijavo komisija, bet taryba kaip institucija visiškai rami, tyli. Man atrodo, kad vienintelis dalykas, ką padarė taryba, tai um, aptarė komisijos pateiktus pasiūlymus. Taigi mano klausimas toks. Po to, kai um, įvyko skandalas, kai um, apie jį kalbėjo visos žiniasklaidos priemonės, Buvo kalbama apie e, Europos piliečių pagrindinę, vieną iš pagrindinių teisių, teisę išvarų orą. Ar galite paaiškinti, kodėl taryboje nevyko jokia diskusija? debatai apie tai, kas ir kodėl įvyko. Žinau, kad atskiriuose valstybėse narėse tokia diskusija vyko, bet taryba, kaip viena svarbiausių ES institucijų, kodėl ji šio klausimo neaptarė bendrai? Ačiū už Jūsų klausimą. Aišku, galiu kalbėti tik apie tai, kas vyko pirmininkaujant Slovakijai. Tos diskusijos tęsiasi ketverius metus iki patvirtinant e, išvadas. Ir iš 98 straipsnių liko 15 600 puslapių teksto neaptarto arba tokio, dėl kurio nenuspręsta galutinai ir Liepa vyko ministrų taryboje 2015 metų ar 16 visai Liepa ministrų taryboje mm, vyko diskusijos Todėl esu tos nuomonės, kad tikrai ne pastarojų metų kilo skandalas vien tik tai ne, ne 16 ir ne 15 metais, bet kuris iš mūsų, kuris ketiname įsigyti naują automobilį, visuomet žvelgiame į Um, išmetimų kiekį nurodytą ir, ir pagal tai vertiname, kurį automobilį rinktis. Taigi gamintojai konkuruoja tarpusavyje dėl geresnių verčių. Ir eina kalba apie įvairias automobilio naudojimo sąnaudas, juk visada tai yra aktualu. Ir kiek tai kenkia aplinkai, galima ir iš kitos pusės klausti, ar prieš 20 metų buvo, pavyzdžiui, kada nors apskritai žiūrima į tas vertes, kurios yra numatytos kataloguose paskelbtos ir, ir kas yra realios vertės. Bet aš kalbu daugiau apie tarybos kaip institucijos vaidmenį. E, kilo klausimų apie tai žmonėms. Mes matome, kad ES sistema nepasiteisino, kalbant apie e, teršalų iš automobilių mažinimą. Taigi e, mes išgyvename didžiulę politinę krizę ir kai ji ištinka, ji iš karto patenka į tarybos darbo atvarkę, ar tai būtų, pavyzdžiui, migracijos pabėgėlių krizė, Čia, e, kalbant apie šį skandalą, tai taip pat politinė krizė, bet taryboje nieko nevyko. Tai kaip dabar žmonės gali pasitikėti tarybą kaip politinė institucija, kai jį tyli e, ištikus tokiai kriziai? Svim žemučiai, robė sak. Aš asmeniškai nemanau, kad taryba tyli prisisėmusi burna vandens, ji visada uh, prieimė reikiamus sprendimus ir nebūtinai turi komunikuoti taip, kad, kad visa žiniasklaida nuo to skambėtų. Tiesiog svarbu yra siekti visada nusekliai rezultatų ir tikrai tie procesai visi labai paspartėjo. Daug kas vyksta žymiai greičiau dabar, tik tai nereiškia, kad, kad praeitie nebūtų klaidų, mes nesame tobuli, nesame robotai, esame tiesiog žmonės ir darome klaidas. Uh, Niekas neginčia to, kad klaidų pasitaikė. Bet pirmiausia, dabar reikia pažvelgti į techninio pobūdžio klausimus, nes tai yra techninė tema ir opi aplinkosaugos požiūrių tema rūpinti žmonėms, rūpinti žmonėms klausimai. Ir visada yra svarbu sukurti reikiamas techninės sąlygas, tą mes ir darėme, ir nuo to atsispirint jau galima toliau imtis nagrinėti ir politinio pobūdžio aspektus. Tikrai nenoriu dabar leistis į diskusiją dėl to, kas ką kada pasakė ir kaip komentavo. Uh, Ponas Gyzikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū valstybės sekretoriui Stromčiakui už tai, kad vieši mūsų komitete po tikrai įtempto pirmininkavimo laikotarpio. Savo įvadinėje kalboje sakėte, kad Slovakija yra automobilių gamim, gamim, gamybos čempionė, tikrai galime su to pasveikinti. 2015 metais pirmą kartą gamino, pagaminote daugiau negu milijoną automobilių. Tai yra 184 automobiliai, tūkstančiai gyventojų tenkantys, tai yra pasaulinis rekordas. Uh, Aišku, tai reiškia ir daug darbo vietų sukurtų ir jūs pats sakėte, kad automobilių pramonė yra labai svarbi. Kiek iš tų pagaminamų automobilių yra dizelinu varomi? Pritinęs aš prisimenu struktūrų. Ne... Turiu prisipažinti, kad tikslių skaičių neturiu, bet Manyčiau, kad skaičius turėtų būti apie Europos vidurkį maždaug. Dauguma automobilių iš Slovakijos yra eksportuojama ir jeigu pasižiūrėsime į dizelinu varomą automobilių dalį Europos Sąjungoje, kur nors kitur, tai Slovakijoje tikriausiai bus panašus, panaši situacija. S pasisakydamas pradžioje dar minėjote, kad dizelinu varomų automobilių skaičius yra nemažas, dėl skaičių galima aišku ginčytis konkrečių, bet kad daugiau negu 50 procentų, regis paminėjote, ir, ir sakėte, kad tai susiję ko gero su tuo, kad klimato kaitos politiko ES yra tam tikri kriterijai numatyti ir rodikliai, ir kad tai dėl to. Gal galite konkrečiau pasisakyti? Pani Salsprana, moglibyste konkretizuoti uh, e, vašu otasku? Atleiskite, Gal galėtumėte tiksliau suformuluoti klausimą? Aš juk minėjau, kad praeitie tiesiog buvo daromas tam tikras ir vartotojų spaudimas e, įsigyjančių automobilius. Kiek įmanoma mažesnėmis sąnaudomis galėti važiuoti savo automobiliu. Dizelino sąnaudos be abejo yra mažesnės negu benzin, benzininių automobilių atveju. Todėl daug buvo įsigijama dizelinu varomų automobilių. Dabar situacija kitokia ir tikrai viskas labiau krypsta benzino naudai, o ateityje apskritai tai jau bus um, visos kitos alternatyvos, kurios taps aktualios. 60 tūkstančių automobilių Slovakijoje buvo registruota, kurie emisijas vertinant e, būtent buvo tokie probleminiai atvejai. Mes čia kalbam apie tipo patvirtinimą ir mūsų rekomendacijos taps pagrindu ir vidaus rinkos komitetui, kur bus kalbama apie naujas tipo patvirtinimo taisyklės. Tai jeigu dabar dar kartą perkratau, perkratau mintise tai, ką sakėte, tai Kalbėjote štai apie tą faktą, kad daugiau negu milijonas automobilių pagaminama Slovakijoje, bet tipo patvirtinimas vyksta tik priekaboms. Tai yra, jeigu nori patvirtinti tą tipą, reikia mm, vykti į Prancūziją, Vokietiją ar kur kitur. Europoje subsidiarumo principas karaliauja juk ir paprastai viskas turėtų vykti vietoje, Jeigu vietoje pagaminama, vietoje ir patvirtinama, tai subsidiarumo principą atitinkamai pritaikius išeitų, kad e, būtent vietoje turėtų būti automobilių tipo patvirtinimas vykdomas. Jūs e, kaip transporto ministerijos atstovas juk uh, galėtumėte teikti, pavyzdžiui, pasiūlymus dėl rinkos stebėsenos priežiūros, dėl, dėl kontrolės, kaip tada jūsų pasiūlymas atrodytų? Mes jau daug kalbėjome apie tai, kad norisi daugiau Europos veiksmų, norisi centralizuotų e, galbūt sprendimų ir tarnybų, kurios galėtų e, prižiūrėti vietos tarnybas, bet iš kitos pusės norima, kad tipo patvirtinimas vyktų būtent vietoje. Kaip atsakytumėte į tokį klausimą? Dabar turbūt supratau. Slovakija vadovaujasi tą sistemą, kurią įvedė Europos Sąjunga. Mes tikrai niekam nenorime primesti, kur reikėtų vykdyti tipo patvirtinimą procedūrą, tai yra gamintojo reikalas, kuris tiesiog gamina tos automobilius ir, ir čia yra tik dalis viso proceso. Mano asmeninė nuomonė, kaip Slovako nuomonė yra, kad e, be abejo norėtųsi, kad e, Europos būtų daugiau to viso proceso priežiūrą vykdant e, ir testavimus. Ir jeigu galvosime apie tai, kad e, galėtų būti taikomas toks principas, kad automobilio tipo patvirtinimas vyksta ten, kuris ir pagaminamas, tikrai nepasakytumėm ne. Bet e, turime ES e, vidaus rinką, laisvą prekių judėjimą, jis garantuoja ir tokia taisyklė tuomet prieštarautų vidaus rinkos idėjai. Todėl žvelgiant iš to požiūrio taško, manau, galime pasakyti, kad tiesiog praeitie taikoma sistema neveikė taip sklandžiai, kaip būtų norėjęsi. Ir visą ciklą apskritai vis mėg, būdavo mėginama paspartinti to patvirtinimo ir tam tikras centralizuotas elementas galėtų atnešti naudos. Kad, kad būtų vykdomas koks nors auditas visos sistemos Bruselėje. Tik tiek, kad pirminės diskusijos rodo, kad tą sudėtinga būtų padaryti. Mes kaip Slovakija tiesiog negalime būti kokiu nors e, parodomųjų pavyzdžių Europos Sąjungai, ne? Bet vis dėlto kai kurie bandymai keisti taisyklės buvo inicijuoti Slovakijoje ir, ir mes numatėme netgi nulinę tolerancijos ribą atvejams, kai aptinkami kokie nors nukrypimai registracija iš karto atšaukiama, tai aptikus ir, ir jokių būdų neleidžiama apeiti teisės aktų, vien tik tam, kad geriau pasirodytum vartotojų akise. Ir manau, panašus principas galėtų būti taikomas ir automobilių tipo patvirtinimo procedūros kontekste ir atsakomybė atitenka juk ne gamintojams, o atitinkamai tarnybai. Tai jeigu toji tarnyba nedirba taip, kaip turėtų, reiktų imtis ir priemonių tą pakeisti. Tai visa atsakomybės grandis turėtų būti labai aiški. Okay, vielen Dank. Das erklärt auch. Ačiū. Tai iš tiesų tikriausiai paaiškina šiek tiek ir jūsų atsakymai. Pirmą klausimą dėl biurokratijos, jeigu veiksmingiau E, būtų vykdomos įvairios procedūros ir rinkos priežiūra vyktų vienoje centralizuotoje tarnyboje, e, viskas būtų kitaip, bet aišku, tą parodys dar ir darbai vidaus rinkos komitete. Dar kai kas svarbaus buvo paminėta jūsų įvade, sakėte, kad gan kritiškai vertinate dizelino e, kaip technologijos ateitį, bet labai lengva tuomet viską pakreipti elektromobilių naudai, aš tai čia dėčiau didžiulį klaustuką, kadangi elektromobilių ateitis tvari būtų tik tada, jeigu ir užtektinai apsirūpintumėm elektros energiją. O jeigu visą tai sėsime su uh, anglimi, anglį degdančiamis elektrinėmis, tai kažin ar taip um, rožiniam spalvom piešime tą ateitį. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tokį dviejų krypčių metodą arba dviejų, um, apie dviejopas galimybės ir mėginti ir išsaugoti vis dėlto dizeliną kaip technologiją. Kaip ir teisingai sakėte, reikia ir dabartinę situaciją gerinti Neužtenka vien tik pasakyti, kad dizelinu varomi automobiliai sukelia daugiausia taršos ir dėl to turime taikyti kitas technologijas, kaip, pavyzdžiui, labiau kreipti dėmesį elektromobilius. Yra ir kitų dar e, aplinką teršiančių technologijų automobiliai, įvairios transporto priemonės yra mūsų kasdienybės dalis, mums jų reikia neretai ir kasdienėme darbe, negalim jų atsisakyti, tai aišku, kad reikia to dviejopo metodo požiūrio ir Slovakijoje mes visada teikiame pirmenybę mažiau teršiantiems sunkvežimėms ir transporto priemonėms, kurios yra mažesnės kubatūros jiems yra taikomos paprastesnės, lengvatinės procedūros ir mokesčiai irgi yra mažesni negu e, didesnio tūrio automobiliams. Todėl norime, kad keistusi ir pačių vartotojų pasirinkimas ir elgsena renkantis automobilį. Kalbant apie procedūras, dar galima būtų paminėti Formulės 1 pavyzdį. Anksčiau būdavo leidžiama rinktis bet kokį variklį tik vienam kartui ir po, po vienų e, varžybų, lenktynių jis būdavo pakeičiamas kitu, bet vėliau jau buvo pakeistos ir taisyklės, tam, kad ir tos kompanijos, kurios neturi užtektinai lėšų keitalioti kas kartą variklius, galėtų lygiamis teisėmis dalyvauti lenktynėse. Taigi ir čia kyla klausimas, kokius tipus tvirtinti kasdieniam naudojimui. Galima būtų, pavyzdžiui, kaip nors e, išskirti automobilių numerius, skirtingus juos išdavinėti, kad būtų aiškiai matyti, kuris automobilis daugiau teršia, kuris mažiau. Bet bet kuriu atveju esu įsitikinęs alternatyvių technologijų ateitimi. Tai nebus nei dizelinas, nei benzinas. Bet turime ir kelti klausimą dėl to, kaip vengti, kaip mažinti žalingus išmetimus. Ir antra jūsų klausimo dalis dėl elektromobilių, tai be abejo, tai yra pati svarbiausia naujų technologijų kryptis. Tikriausiai ir tai, ko gero, pakeis ir pačią elektros energijos gamybą. Tai yra, nebeturėsime anglį deginančių elektrinių greičiausiai. Dėl e, vandenilio vėlgi yra daug kitų galimybių atsiverančių, tai ateityje viskas tiesiog keisis ir bus kitaip. Is... Ačiū. Toliau ponė Kristin Vadelenė. Ačiū ponė ministrė, štai kad atvykote į mūsų tyrimų komitetą. Žinoma, būtų buvę E, žymiai geriau e, su jumis susitikti tada, kai dar nebuvo pateiktas, pabaigtas pranešimas ir jo faktinė dalis, kurios dėja dabar jau nebegalėsim jo iš esmės pakeisti, nes jau viskas užbaigta. Vis tik, aš džiaugiuosi, kad jūs pažymėjote, jog būtinai reikėjo europietiškos reakcijos į šią problemą. E, reikėjo bendro, bendro atsako, sisteminio atsako mes su dėl to su jumis visiškai sutinkame. Ir čia aš norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate, kad būtų sukurta skurta sisteminis atsakas ir Europos kontrolės sistema tokio masto pramonės šakai. Kaip jūs vertintumėt nepriklausomos agentūros įsteigimą? Kaip ji galėtų stebėti uh, nacionalinės institucijas. Tais atvejais, kai e, jos tvirtindamos tipą galėtų padaryti pažeidimą ar kažką panašaus. Ar jūs nemanote, kad būtų e, tokia agentūra viena iš galimų alternatyvų, apie kurią mes jau diskutavome ir tikimės, kad apie tai bus e, aiškiai parašyta pranešime. Mes norėtume išgirsti jūsų nuomonę, jūs esate vienos iš valstybės narių, Slovakijos ministras. O ką jūs dar galvojate e, dabar, e, kai jūsų valstybė tenka, pir, valstybė tenka pirmininkauti tarybai? Stručna atpaidė na vašu. Dėkoju. Labai trumpas atsakymas bus taip. Manome, kad Europos komisija arba Bruselis bendraja prasme turėtų daugiau atsakomybės imtis negu kad iki šiol ir kad e, tai galėtų būti tinkama priemonė kontrolę užtikrinti būtent tokios agentūros įsteigimas ar, ar tarnybos, tai galėtų būti mokslinių tyrimų centras, gal taip įvardytume jį. Tiesiog tam tikra instancija kaip auditorius visų tų procesų kuris e, prižiūrėtų, kaip yra laikomasi taisyklių, ar tikrai visi automobiliai atitinka ambicingus reikalavimus. Mes e, girdėjome, e, kokia buvo priimta auditorių pozicija ir tai yra atspindėta mūsų pranešime, paaiškėjo, kad Europos komisija savo ruoštų niekada nebuvo gavusi mandato įvertinti E, tipo tvirtinimo nuostatų taikymą. Aš manau, kad šią problemą mes dabar ir taisome. O mano antras klausimas būtų toks, susijęs su jūsų atsakymu į penktąjį klausimą. Kalbate apie tai, kaip vertinate uh, automobilių statytojų, uh, automobilių pramonės inspektorius. Buvo uh, jūsų klausima, ar jūs uh, bendraujate su tais inspektoriais, kad jie sugebėtų tikrinti validavimo nuosadų laikymas, jeigu taip, kokiu rezultatu yra pasiekta, kokiu priemonių yra tikimas, nes jūs kalbėjote apie Volkswagen automobilių uh, kuriejus, statytojus. Aby som to uvedol uh, na pravú mieru, ako som povedal, žiadne z aut, ktoré boli vyprodukované na Slovensku. Turiu šiek tiek patikslinti. Nei vienas automobilis Slovakijoje pagamintas nebuvo patvirtintas būtent joje jo tipas nebuvo patvirtintas, tai mes tiesiog bendradarbiaujame su, su atskiriais gamintojais ir klausėme jų, koks yra jų požiūris. O bendraujant su įmonėmis buvo mums visada svarbu išsiaiškinti, kaip būtų galima užtikrinti, kad toji įranga išderinam, išderinamo įranga, kuri buvo įmontuota, būtų išmontuota. Tai yra 46 tūkstančiai automobilių Škoda, uh, Audi, Seat yra tas markės. Ir dabar kaip tik dirbame ties tuo, kad uh, programinė įranga būtų išmontuota, išjungta. Vykdome kai kurią papildomą veiklą ar operacijas. 2016 m. rugsėjai buvo paskutinis kartas, kai tokia operacija vyko. O dėl to, kas pasakytina apie testavimą automobilių, tai čia jau reikia keisti visą sistemą. Ir Slovakija, aišku, aktyviai prisidės prie tų darbų ateityje, nes, kaip jau sakiau, nenorime, kad um, toliau būtų taikoma nesažininga praktika, kad tai būtų siejama su mumis, kaip nors norime gaminti automobilius būtent tokius, kokiais jie yra pristatomi kataloguose. Slovakija tikrai labai aukštos kokybės e, automobilius gamina, maži išmetimai tai turi būti aukšti saugos reikalavimai ir tas turėtų būti aktualu visai Europos Sąjungai. E, opnieuw meneer Gerbrandi aan de beurt. Ačiū, dabar ponas Herbrandi. And... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau grįžti prie to, ką ponas Tromčiak e, pasakė per pirmą klausimų raundą. Būtent, e, kad mes kalbame dabar apie techninę, o ne politinę problemą. Bet aš manau, kad tai neteisinga išvada. Mūsų pranešimo projekte yra pakankamai konkrečių, griežtų išvadų, kuriuose sakoma, kad politiniai sprendimai lėmė tai, kad e, kilo Dieselgate skandalas. Dar kartą noriu užduoti štai kokį klausimą. Kalbama apie didžiulę politinę problemą. Matome, kad Europinė sistema neveikia tinkamai. Matome, kad valstybės narės netaiko teisingai Europos, tai, Europinių taisyklių. Kai kurie politikai nacionalinių lygmenių ir Europos lygmenių priėmė tokius politinius sprendimus, kurie nepalankus mūsų sukurtai e, sistemai ir dabar daroma žala 500 e, milijonų ES piliečių, kurie kvepuoja netokiu švaru, švariu oru, koks jis turėtų būti. Taigi aš pakartosiu savo klausimą, kodėl taryba kaip institucija nieko nepadarė, nesėmė tos politinės krizės, kuris lypi už Dieselgate skandalo. Tai yra ne tas pats, kas ta procedūra, kur jau buvo vykdoma, susijusi su matavimu realiomis vairavimo sąlygomis ir panašiai. Iš tikrųjų, taryba nieko nesėmė ir tai nėra įprasta, ne taip taryba reaguoja į politinės krizės. Taigi, ar galite paaiškinti, kodėl taryba, kaip Europinė institucija, uh, Ir tai yra vienintelė Europinė institucija, kuri nieko nedarė. Taigi kodėl taryba nesėmė jokių veiksmų? Ja osobne si nemyslím, že by neurobila vôbec nič. Nemanau, kad taryba nedarė nieko. Dar kartą pakartosiu. Savo požiūrį tikrai sutinku su jumis, kad tai yra politinio pobūdžio problema, nes susijusi su pernelyg dideliu vartotojų skaičiumi ir, ir išmetimais. Aišku, kad tai yra opi problema ir to irgi nenoriu neikti. Bet atsirado toji problema dėl techninių rodiklių, specifikacijų, kurios ne, nebuvo užtektinai gerai išdirbtos, taigi tai ir sukėlė kai kurių keblumų, tad dabar reikia tos techninio pabudžio klausimus išspręsti ir tada, tą jau irgi sakiau savo įvadę, kad tada liks kai kurie atviri, dar neaptarti politiniai klausimai ir juos taip pat imsimės spręsti. Dabar diskutuojama apie tai, ar nereikėtų agentūros atitinkamos įsteigti, taip ar ne, tai yra valstybių narių lik ir kompetencijos rytis, kaip tuomet apriboti tą kompetenciją dabar turimą valstybių narių. Mes, Slovakija, tikrai visiškai nesipriešintumėm tokiems pakeitimams, kurie lemtų, kad e, ateityje būtų įvesta geresnė sistema, veiksmingesnė sistema ir, ir ji leistų užkirsti kelią panašių situacijų susidarimo ateityje. Nes juk padėtis nuolat keičiasi Europos Sąjungoje. Ir, ir tiesiog visada stengiamės žengti koja kojon su laiku, su, su naujais įvairiais poslinkiais ir galvojame apie naujų standartų kūrimą. Europos sąjunga, čia galima kaip dar vieną teigiamą pavyzdį e, paminėti komunikacijos, e, nuolat tą daro. Tai pavyzdžiui, tarptinklinio ryšio kaštai kaip smarkiai sumažėjo po to, kai veiksmingai įsikišo Bruselis ir nebėra jie skaičiuojami kiekvieno operatorius atskirai, yra numatyta, kaip tai turi būti daroma ir tai yra labai palankus vartotojams sprendimas. Dar galėčiau ir kitų pavyzdžių vardyti, kurie įtikintų, kad e, Bruselis e, lėmė teigiamus e, pokyčius ir man atrodo, kad Šiuo atveju situacija panaši. Aišku, tai ne dviejų, trejų metų reikalas, jau tęsias ilgiau. Viskas ir, ir dar taip pat minėjau pavyzdį iš praeities, kai tiesiog kitaip buvo žvelgiama dar į tuos duomenis kataloguose nurodytus. Bet, kaip jau sakiau, Pirmiausia, išspręskime techninius klausimus, o tada jau pereisime prie politinio lygmens. Ir tada viskas ir bus užbaigta. Negalime juk pirmiausia padaryti politinių išvadų ir, ir tik apie jas kalbėti, komunikuoti išorę, o, o techninių pobūdžių nieko nes, techninių lygmenių nieko nespręsti. Turime daryti atvirkščiai, pirmiausia pradėti nuo techninio ligmens ir paskui perėti prie politikos. Dėkuoju. E, taky mi dovolte padėkovat panu statinimu tajemniku, že <clears throat> si udělal čas a přišel. Ačiū, norėčiau padėkoti valstybės sekretorijoje už tai, kad atvyko į šios klausimus ir iš tai, kad paaiškino Slovakijos poziciją. Aš atstovauju Čekiją, tai man Yra tikrai suprantama jūsų pozicija ir suprantu, kokia svarbi automobilių pramonė jūsų šaliai. Čekija yra panašioje padėtyje, kalbant apie BVP dalį ir darbo vietų skaičių automobilių pramonėje. Kalbėjote apie tai, kas turėtų būti daroma ateityje. Bet dar pagalvokime apie tai, kas įvyko iš tikrųjų. Vartotojai buvo apgauti ir Europos vartotojai mokės daugiau nei JAV ar Pietų Korejoje, kur yra e, inicijuotos tokios procedūros, pagal kurias mokamos kompensacijos vartotojams, o europiečiai, šimtai tūkstančių europiečių, kurie pirko naujus e, automobilius, neturi jokių galimybių apsisaugoti, apsiginti. Kažkaip, aišku, reikės baigti šio klausimo sprendimą ir reikės paaiškinti Europos piliečiams, kaip ateityje jie gali e, apsisaugoti nuo tokių situacijų. Bet manau, kad kol kas yra svarbu iš tikrųjų kalbėti apie tos žmonės, kurie buvo apgauti, kurie įsigijo automobilius, kurie jie manė yra mažiau taršus, bet dabar nukentėjo ir už tai jiems nebus kompensuota. Prebiehajú, pokiaľ prebiehajú súdne procesy. E, galiu pasakyti, kad dar yra kai kurių neužbaigtų bylų iškeltų įvairiais atvejais. Mūsų piliečiai turi visada teisę kreiptis į teismus. Bet dar yra ir kitas dalykas, kurį reiktų čia paminėti. Mes manome, kad labai svarbu yra kurti geras taisyklės ateičiai. Negalime vien tik e, kapstytis praeitįje ir mėginti dargi kažką pakeisti, kai jau tai įvykę yra. Mes galime tik analizuoti tai, kas buvo padaryta ar ne, kad būtų galima išvengti to skandalo, bet tą darome tam, kad pasimokytume iš, iš viso to ir išvengtumėm šių problemų ateityje. Ir jeigu lengvojo automobilio vairuotojas svarsto įsigyti naują automobilį, matyti, kad nelabai jų sprendimus lemia Dieselgate skandalas. Nes e, visada norėsite įvertinti saugą automobilio eksploatavimo sąnaudas ir visuomet rinksitės tam tikros dar klasės automobilį pagal save. Taigi apibendrintai čia kalbėti negalime apie vienokią ar kitokią vartotojų reakciją į skandalą. Be abejo, ES ir JAF e, veiksmai irgi išsiskiria ir čia yra kiekvieno reikalas, kaip tą daryti. Mes e, be abejo turime E, pirmiausia sustvarkyti savo kieme ir leisti kitiems tvarkytis taip, kaip jie nori. Man atrodo, netaip svarbu, ką daro kiti. Žiūrėkime, kaip mes visą tai sprendžiame. Ir gyvenantieji Europos Sąjungoje e, žmonės, piliečiai tikrai turi teisę į švaresnį orą, turi teisę įsigyti, galėti įsigyti aukštos kokybės e, transporto priemonės, kurios atitiktų tai, kas yra apie jas rašoma kataloguose. Taigi, dar kartą sakau, galvokime apie taisyklės ateičiai. Jau tikrai užtektinai problemų kylo dėl to skandalo ir jeigu mes jas išspręsime, tai ir bus jau nemaža jo nauda, kad, kad buvo atkreiptas dėmesys mūsų į tai jeigu galvosime apie direktyvos formuluotės, aš nesu geras teisės aktų kūrėjas, bet Bet vis dėlto direktyvoje netgi irgi yra užsiminta apie tokias tarnybas. Jestli a budeme muset politicky rozhodnout, chceme novou velkou. Labai trumpai jūs sakėte, kad reikia pasimokyti iš praeities ir sakėte, kad taryboje būtų apie tai kalbama. O mes kalbame apie naujos agentūros įsteigimą, kuri atliktų auditą ir stebėtų padėtį. Jūs kalbėjote ir apie tai, kas turėtų būti pradėta daryti komisijoje, bet nereikia kartoti tai, kas jau nuveikta. Akivaizdu, kad komisija jau prieš keletą metų žinojo, kad tie uh, sukčiavimo renginiai reikalauja, apie tai bu, egzistuoja, jie apie tai informavo keletas agentūrų, bet rimtų priemonių nebuvo imtasi tol, kol žiniasklaida apie tai nepratiko kalbėti ir kol nekilo politinis skandalas. Ar taryba esate apie tai kalbėję, kaip elgtis komisijoje ir kaip pagerinti komisijos darbą? Aksanė, nematėtų skorutas, ką na komisijoje, ko nam ne? Manau, čia daugiau klausimas komisijai neturėčiau jos vardu pasisakyti. Mano nuomonė tokia, kad e, galvočiau, jog teigiamas aspektas viso to yra tai, kad ar kalbėtume apie komisiją, apie kitus vykdomosius organus kad nebuvo sureaguota tinkamai. Ir tas išryškėjo, o Slovakijoje net nebūtų įmanoma, kad visa tai ne, nebūtų paviešinta, nes per socialinės žiniasklaidos kanalus e, ir, ir kitais kanalais yra labai daug informacijos paskleidžiama ir aišku, kartais gal išpučiamas burbulas per nelik didelis, bet vis dėlto mes reaguojame tada labai greitai į tokius atvejus. Ir tikiuosi, kad komisija irgi padarys reikiamas išvadas ir supras, kad e, reikia kitaip imtis galbūt tų problemų sprendimo ir peržiūrėti savo pačios viduje kai kurias procesus ir tai, kaip jie vyksta. Tai yra tiesiog galimybė peržiūrėti visus procesus ir juos patobulinti. Ir tai yra labai naudinga padaryti. Tikrai negalime ignoruoti to, to kas vyksta ar, ar vyko, bet aš visada žvelgiu į ateitį ir manau, kad pažangą darome. Äh, Ačiū. To ir baigsime netrukus pirmą raundą. Ačiū ministrui iš visus atsakymus. Manau, kad šioje salėje ryškus e, tam tikrus e, susierzinimas dėl to, kad visi sutinkame, kad tai yra skandalas, kad tai yra skaudus smūgis Europai, bet tuo pačiu metu, galvojant apie sprendimų prieimimą, netgi po skandalo, nematome, kad būtų skubama neskubama labai pakeisti susidariusią padėtį. Galbūt kai kas pasakys, ne, netiesa, vyksta diskusijos, bet galbūt aš paminėsiu porą pozicijų, porą e, pozicijų, kurių laikosi Slovakija po dizelio skandalų. Pavyzdžiui, diskusija dėl matavimo realiomis vairavimo sąlygomis ir antro dokumento paketo. Jūs norėjote, kad penkiais metais būtų atidėta šių teisės aktų gyvendinimas, lyginant su komisijos pasiūlymu. E, Taigi jūs prašėte atidėti įgyvendinimą penkerius metus matavimo realiomis vairavimo sąlygomis. Taigi dėl to man sunku tai suderinti su tuo, kad jūs sakote, jog elgiamasi skubiai. Ir dar viena Slovakijos pozicija dėl atitikties. E, Slovakija e, sakė, kad e, neturėtų būti numatyta galimybių ateityje teisėkuros institucijoms ar kitiems ar atitikties faktoriaus nereikėtų peržiūrėti, kalbant apie matavimą realiomis vairavimo sąlygomis. Tai man tai yra dar vienas prieštaravimas. Kodėl Slovakija laikosi būtent tokios pozicijos? Začnem, e, začnem od konca. Nemam informacijų o to. Pradėsiu nuo paskutiniosios klausimų dalies. E, neturiu jokios informacijos apie tai, kad e, mes pasisakytume kaip nors prieš naujas kontrolės priemonės. To niekuomet nesame teigę. O dėl to, kad balsavimo metu susilaikėme, tai buvo grįsta tuo, kad norėjome vieningos sistemos visoms transport, visiems priemonių tipams. Dėl štai kokių priežasčių, kai yra kuriama nauja transporto priemonė, naujas automobilis, visas tas kūrimo procesas užtrunka ganėtinai ilgai, iki kol automobilis pasirodo gatvėse, keliuose. Ir kūrimo ir vėliau tipo patvirtinimo fazė trunka labai ilgai. Čia reikia labai daug dirbti, pavyzdžiui, ties varikliu, ties kitais aspektais. Nėra viskas taip paprasta. Todėl norėjusi numatyti laikotarpį, kuris realiai atitiktų gamybos ar sukūrimo trukmę. Net ir apie dviračius pagalvojus, jeigu nori pakeisti, pavyzdžiui, e, gaminant kažkuria dviračio dalį, tai gali gana greitai padaryti, bet iki kol ji bus sukurta, tai pramonėje tas tikrai labai nemažai užtrunka. Mes tikrai nepasisakome prieš RDA testavimą, testavimą realiomis vairavimo sąlygomis, sąlygomis apskritai, bet tai turi vykti vienodai ir realistiškai visur. Tai turi būti um, projektuojama, kad uh, nekiltų problemų paskui. Point, of... Dėl pirmo klausimo, dėl uh, atitikimo prezumcijos. Gal jūs galėtumėt protokolą pats pasiskaityti, kokią poziciją Slovakija pasirinko ir tada jūs geriau žinosite. Penkerių metų atidėliojimas, antras klausimas, apie kurį jūs kalbate. Noriu pasakyti, kad kaip tik dabar Junktinėse Amerikos valstijose tos pačios e, e, automobilių rūšis jau e, rinkoje pasirodė su žymiai mažesniu taršos lygiu, nes yra geresnė e, geresni prietaisai dėgami. Ir galbūt gamintojas galėtų tą patį Europoje padaryti, bet to nedaro, nežino, kad kontrolė žymiai silpnesnė. Kitas dalykas, Slovakija, ką dabar sako, dėl aptarnavimo atitikimo. Slovakija sako, tik tai on-bench testing turėtų būti vykdomas e, derinant vartojimo atitikimą. Taigi labai keista pozicija. Kodėl tokia Slovakijos pasirinkta nuomonė, tokia pozicija? <laughs> Skúsim najprv zareagovať na tú kontrolu, ktorú ste porovnali s eh, Amerikou. A tu je tá príležitosť, ktorú kde ja vidím pre, pre Brusel. Čia iš tiesų išvelgčiau galimybę Bruseliui. Jeigu būčiau automobilių gamintojas, jo atstovas, tai be abejo pagrindinis tikslas yra daryti iš to pelną užsidirbti. Ir taip ir buvo daroma. Buvo mėginama susišluoti kiek įmanoma daugiau pelno, išvilioti į pinigus iš, iš mūsų piliečių kišenių, iki kol visa tai išaiškėjo kaip skandalas. Ir dabar atsiveria naujos galimybės testavimui. Turime jį organizuoti kitaip ir jau esu minėjęs, kad e, bandymai realiomis vairavimo sąlygomis yra vienintelė alternatyva. Mes, mes niekuomet nepasisakėme prieš tą idėją, tai ko reikalavome, tai vienodų terminų visų tipų kontroliai. Ir norėjome, kad, kad viskas vyktų suderintai, tie bandymai, kontrolės, e, inspektavimai ir, ir kad visi gamintojai galėtų prie to prisiderinti. Mano kolegos beje dalyvavo visuose susitikimuose, posėdžiuose ir tikrai neturi informacijos tokios, kokią jūs pateikėte. Tai galbūt pasibaigus posėdžiui galėsime dar dvišalių pagrindų apie tai padiskutuoti. Dank u wel. We gaan naar de tweede ronde met nu telkens slots van. Tokia būtų galimybė Pernam prie antrojo klausimų raundo. Po tris minutės kiekvienas galite kalbėti. Panas Vandekamp. Gerbiamas pirmininkė, labai ačiū. Ir aš noriu padėkoti e, Slovakijos ministrui už tai, kad jis atvyko ir teikia atsakymus, kurie iki šiol buvo gana aiškus. Jūs savo žaginėje kalboje pasakėt labai įdomų dalyką dėl to, kokius automobilius jūs gaminate. Ir e, kalbėjote apie tai, kad jūsų gaminamo automobilių tipo tvirtinimas kartais yra vykdomas kitose valstybėse. Ar jums tokia padėtis yra primtina? Ar jūsų nuomonė būtų geriau, jeigu Slovakijos valdžia tame procese dalyvautų? Man patinka tai, kaip jūs sakėte, kad kiti žmonės e, atlieka tik patvirtinimą, o mes tik tai uh, gaminame. Viskas labai paprastai čia tarsi susiklosto. A poviem to generálne, tak ako som hovoril, sme súčasťou Európskej únie. Kalbant apskritai, tai reikia pasakyti, kad priklausome Europos Sąjungai ir mėgaujamės e, laisvo prekių judėjimo, laisvo paslaugų, kapitalo judėjimo principu, tai todėl džiaugiamės taip pat ir bendrais jungtiniais, pažiūrėjau, tyrimų centrais, jų steigimu Slovakijai tai tikrai pasitarnautų. Bet kad ir kur vyktų automobilio tipo patvirtinimas, mes tikrai tam neprieštarausime, jeigu viskas vyks sklandžiai ir skaidriai. Ir jeigu Slovakija nebus siejama su aplinkosaugos aplinkosauginių normų apėjimo. Automobiliai, jeigu būtų testuojami ten, kur yra pagaminami, viskas gerai, mums tiktų toks principas. Bet visiškai nekeltume vėjų ir dėl to, kad tai vyktų kitoje šalyje, kurio nors valstybėje narėje Europos Sąjungos. Tiesiog svarbiausia užkirsti kelią nesažiningai praktikai. Ir čia bet kuris metodas mums atrodo tinkamas. Tiesiog tipo patvirtinimas turi vykti korektiškai. Eh, Mano antras klausimas yra susijęs su agentūra. Mūsų parlamentas labai aktyviai diskutavo apie agentūros pranašumus ir trūkumus, buvo sakoma, ar ji gali dirbti geriau negu ta, kuri anksčiau veikė. Bet jūs, kalbėdamas Slovakijos administracijos vardu, sakėte, kad tokios agentūros norite. Ar galėtumėt papasakoti, kodėl jums tokia agentūra yra pageidautina? Ir kitas klausimas. Kaip vertinate diskusiją šią temą taryboje, vykstančią šiuo metu? spojím obidve otázky do jednej, lebo myslím si, že. Į abu klausimus galiu iš karto atsakyti. Mes visi sutarėme dėl to, kad sistema turi būti pakeista ir kad turime išvengti dar vieno panašaus skandalo. Agentūra, kaip ji turėtų dirbti, čia jau klausimai yra visiškai politinio ligmens ir turime pagalvoti apie tai, kiek galime kištis į valstybių narių kompetencijos rytį. Tas turi būti aptariama be abejo. Toji agentūra perimtų visas e, funkcijas e, ar, ar visų tipo patvirtinimo mechanizmo etapų priežiūros funkcijas ir, ir visiškai ją kontroliuotų. Mes tiesa nemanome, kad būtinai reikėtų čia ruoštis kokiai nors didžiuliai revoliucijai. Tiesiog patobulinkime esamą sistemą. Tie, kas vykdo tipo patvirtinimą dabar, turi žinoti, kad egzistuos nepriklausoma tarnyba, kuri juos tikrins ir jeigu bus aptikta nukreipimų, tai lauks sankcijos tų gamintojų taryba. Kaip ir žinote, turi rasti politinės valios, ką nors keisti. Bet Aš kalbu labiau apie techninį lygmenį. Agentūrai turi būti suteikti tie techniniai įgaliojimai ir ji turi turėti galimybę numatyti nuobaudas už nukreipimus. Jeigu ji tik kontroliuos, bet negalės grėpti sankcijų, tai irgi neturės prasmės toks darbas. Thank you. Ačiū. O dabar aš suteiksiu žodį poniai, poniai Kristin Uver. Trys minutės. Gerbiamas ministrė, jūs keletą kartų minėjote, kad e, ekonominiai kaštų klausimai suteikia e, nemažai daro nemažai įtakos sprendimams. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad CO2 mažinimas yra labai svarbus veiksnys. Be to, e, azoto dioksido teršalai yra labai svarbus veiksnys. E, pranešime, kurį mes jau parengėme, jo faktinėje dalyje apie tai yra labai aiškiai kalbama. Visi e, šio klausimo specialistai apie tai kalbėjo ir nebuvo jokio prieštaravimo tarp CO2 ir NOx taršos mažinimo. Tuo pat metu jūs sakėte, kad dizelinas e, yra e, patrauklesnis vartotojams, nes jis mažiau kainuoja. Galiu pasakyti, kad nuo to laiko padidėjo mokesčiai dizeliniam kūrui. Ir dabar vartotojai ekonomiškai tuo nebėra suinteresuoti. Tačiau, jeigu pažiūrėtumėm į sveikatos kainą, tai e, turbūt ta motivacija pirkti dizelinius automobilius gerokai sumažėtų. Taigi, ką galvoja Slovakija apie dizelinio kūro vartojimo skatinimą? Kokia dabar yra atmosferos taršos būklė Slovakijoje? Aš pati esu prancūzė ir mes išgyvenome itin tarš, užterštą žiemą. Buvo nepaprastai daug anglės dvideginio, NOX E, smulkiųjų kietųjų dalelių ir aš tikiuosi, įsivaizduoju, kad tokių taršos lygmenų bus dažniau ir dažniau. Taigi, kokią politiką jūs dabar taikote, kad būtų galima ekonomiškai suvaldyti skirtingo kūro naudojimą? Aš pateiksiu dabar visus klausimus ir jūs tada galėsit atsakyti viską. Ir uh, Galiu pasakyti, kad e, jūsų valstybėje esant tiek daug automobilių gamintojų, jūs neišvengiamai su jais diskutuojate, žmonės dirbantis įvairiose gamyklose turbūt turės uh, būti priversti mokytis, kad sugebėtų gaminti kitokio tipo automobilius ateityje, nes uh, gamintojai turės galvoti apie naujoves. Uh, Ar yra galvojama apie kompetitingus darbininkus, darbuotojus, kurie galėtų persikvalifikuoti? Taigi, ar imra, imamasi pastangų jūsų ministerijos, jūsų vyriausybės lygmenių? Gal galėtumėt pakomentuoti? Čo sme urobili ako Slovensko? Alebo najprv odpoviem z hľadiska životného prostredia. Tai, kas buvo daroma mūsų šalyje arba pirmiausia, pradėsiu nuo aplinkosaugos. Galime pasidžiaugti tuo, kad mūsų situacija kitokia negu Prancūzijos, bet tai nereiškia, kad e, šiai užduočiai neskiriame deramo dėmesio ar prioriteto. Mes esame maža šalis ir e, todėl galime į kai kurios dalykus šiek tiek lankščiau reaguoti. Stengiamės būti proaktyvūs aplinkosaugos klausimais ir numatėme tam tikrus aplinkosauginius rodiklius, su kurių turi būti paisoma registracijos metu. Būtent mažo tūrio automobiliams e, lengvatos numatytos taip pat ir sunkvežimio atveju tas pats. Rinkliavos įvairūs mokesčiai yra siejami su tuo. Čia galėtų būti pavyzdys, pavyzdžiui, kelių mokestis. Norime taip paskatinti mm, piliečius galvoti perspektyviai ir jeigu vis dėlto pasirenkamas didesnio turo automobilis, tuomet žmogus žino, kad turės mokėti ir didesnius mokesčius. O tie gamintojai, kurie mūsų šalyje gamina automobilius, paprastai orientuojasi į tai, ko iš jų tikisi vartotojai visame pasaulyje ar tiesiog kitose šalise. O mes e, kreipiame dėmesį į pas mus registruojamas automobilius. Dauguma jų iškeliauja kitur, yra eksportuojami į Prancūziją, į Vokietiją ir kitur. Ir nėra registruojami Slovakijoje. Dabar, kaip jau sakiau, ir Jaguaras, ir Land Roveris, kaip gamyklos perkelė um, gamybą į mūsų šalį. Ir mes žinoma, mėginame suburti tos gamintojus į vieną vietą, į tam tikrą klasterį ir uh, ir pasiekti, kad ir moksliniai tyrimai, tas pats kūrimas automobilių vyktų Slovakijoje. Nes tai reikštų ir mums um, mažesnius išmetimus mūsų šalyje ir pagerintų mūsų konkurencingumą, kadangi Slovakija negali kliautis vien tik uh, savo aukštos uh, motivacijos ir kvalifikacijos darbuotojais. Uh, Mes um, visiškai pakeitėme švietimo sistemą, e, įvedėme dualinę vadinamąją sistemą ir, ir jaunimui sugebėjome parodyti gana aiškiai, um, kurios kryptis studijų yra perspektyvos ar mokslų. Tai kuo daugiau tos kūrimo fazės ar etapo atsidurs Slovakijoje, kuo daugiau bus kuriama čia vietoje, tuo geriau mūsų ateičiai ir tai tuo labiau motivuoja mus imtis aktyviai veiksmų, investuoti į tolesnę raidą ir galvoti apie geresnę ateitį. Dan is het woord nu aan eh, Gerben Jan Gerbrandi. Dabar Herbrandi žodis. Baigėt? Tai jeigu nenorite daugiau nieko pridurti, tada uh, kitam kolegai. Ačiū pirmininkė. Šiek tiek plačiau norėčiau pakalbėti. Gerbiamas uh, vals, uh, ministrė. beveik visos ES įmonės dabar uh, kalba, kad uh, po Brexit padėtis gerokai palengvės. Jūsų pasirinkta pozicija gal būtų lengvesnė prastumti taryboje. Kas jūsų nuomonė vyksta taryboje? Aš esu įsitikęs, kad nacionalinius procesus Europa turi labiau įtakoti prvom rade na, na odľahčenie. Samozrejme, my sme vďační. Visų pirma, galiu čia šiek tiek ir pajokauti. Galiu pasakyti, kad e, tai mums kaip tik pagelbėjo ir džiaugiamės, kad e, roveris persikėlė laiku labai į mūsų šalį. E, Mes konkuravome smarkiai iki pat paskutinės minutės e, dėl to su Meksika kaip alternatyva. Taigi roveris visgi apsisprendė mūsų naudai ir tai yra gerai ne vien tik e, Slovakijai, bet ir visai Europos Sąjungai. O atsakant į antrą jūsų klausimo dalį ir apie tarybą, kalbant, e, tai du kartus jau vieną kartą birželį, paskui gruodį Tie klausimai iškilo vieną kartą pirmininkaujant Niderlandams ir kitą kartą jau mums, Slovakijai. Ir taryba sutarė dėl to, kad reikia geriau gyvendinti esamas taisyklės ir jas beje ir tobulinti toliau. Tai tokie svarbiausi aspektai ir taip pat buvo kalbama apie išderinamosios įrangos draudimą. Tai taryba sutarė ir tuo klausimu, kad gali reikėti įsteigti bendrą tai tikrinsiančią įstaigą, agentūrą, taigi apie tai jau yra kalbėtasi. Ir beje, tas buvo padaryta, be kita ko ir mm, jūsų pastangomis, parlamento, jūsų komiteto narių pastangomis esate parengę labai naudingų dokumentų, informacijos, kuri tikrai pasitarnaus tarybai. Taryba aiškiai žino, kokios pozicijos jūs laikotės, žino, kuriais atžvilgiais gali tikėtis jūsų paramos. Ir baigdamas. Norėčiau pasakyti, kad laikome šį komitetą labai puikiu komunikacijos centru ir, ir priemonė visais šiais klausimais, nes ištranšliuojama tikrai labai daug ko ir labai svarbių dalykų. Valstybės narės tiesiog įgyja galimybę išklausyti kitų valstybių narių ar kitų parlamento narių nuomonę. Ach, um, Aš pirmininkai ir dar vienas klausimas, paskutinis. Kaip Jūs paaiškinumėte savo ankstesnį atsakymą apie tai, kad gyventojai ne tik Slovakijoje, bet ir Niderlanduose, pavyzdžiui, netrodo labai sužavėti e, ir susidomėję tuo e, taršos skandalu ir niekas atrodo nepasikeitė. Kaip jūs tai vertinate? Ar mes apskritai jau e, žmonių nebesugebame pasiekti? Kai kas sako, kad tai yra politinis klausimas. Jūsų gyvenimo prašymė, aš matau, kad jūs pagal išsilavinimą esate inžinierius, nereikėtų bijoti teikti ir politinių klausimų. Kasgi čia vyksta? Priznam sa, že Mm, tikriausiai geriausiai čia galima atsakyti pavyzdžių. Telekomunikacijų bendrovės, pavyzdžiui. Samsung sukūrė naują produktą, tikėjosi didžiulio pelno, bet paaiškėjo, kad net negali, pavyzdžiui, lėktuve naudotis tuo įrenginiu. Ir teko visus parduotus įrenginius atšaukti ir įtikinti klientus, vartotojus tuo, kad vis tiek esi geras gamintojas, tai politikoje būna taip, kad e, vyksta kokia nors politinė kampanija ir politikas visuomet e, susilaukia atpildo už tai, kas, kas buvo žadėta, padaryta, kalbėta. Uh, viskas tampa aišku. Ir kai jau tenka kovoti su prarasto pasitikėjimo padariniais, tai, tai dar nereiškia savaime, kad įmonė kokia nors e, nebegalės e, apskritai veikti. Ta parodo taip pat ir skaičiai akcijų biržose, tarkime, bet e, vartotojai, klientai jaučiasi apgauti ir, ir tai atsispindi pasižiūrėjus į pardavimų apimtis tų pačių įrenginių ar produktų. Tai Tiek e, Samsungo atveju, tiek ir čia galime panašiai pasakyti, kad e, krizę įmanoma įveikti, tiesiog pasimokant iš skandalo. Ir tai galų gale yra naudinga vartotojams, e, šiuo atveju automobilių vairuotojams, kurie dabar jau geriau yra informuojami, kuomet e, atvyksta įsigyti automobilio ir apskritai tos informacijos yra daugiau, apie ką jau kurį laiką ir šnekame. Ačiū Jums šešios mintės. Ačiū Aš sutinku su ponu Vandekamp dėl breksito. Manau, kad Slovakija galiausiai taps e, patrauklesnė investuotojams e, nei jungtiniai karalystė. Ir tai tragedija, su kuria mes turėsime kažkaip e, susidoroti. Jūs kalbėjote apie tai, kad pritarėte Europinio ligmens priežiūrai. E, Bet iš tikrųjų, kaip atrodytų atsakomybės pasidalėjimas tada? Jūs e, sakėte anksčiau, kad nereikia kartoti to, kas daroma kitose pasaulio šalyse, nes e, situacija pas mus nėra identiška, bet iš tikrųjų mokymasis e, iš kitų patirties yra naudingas. Kitos šalis mokosi iš mūsų, E, gerosios patirties ir mes turėtume taip pat jos pasisemti iš kitų šalių. Apie ką Jūs kalbėjote, atsakydamas į pirmą klausimą, kai kalbėjote apie biurokratinę naštą? Jūs e, sakėte, kad e, gali kilti biurokratinė našta dėgiant Europinės priežiūros sistemą. Kas būtent Jūs neramina ir ko mes turėtume bandyti išvengti? Kai dėl administracinės naštos na, turėtų būti numatytos atitinkamos um, įsteigiamų atsakingų agentūrų kompetencijos. Jeigu tos kompetencijos nebūtų aiškiai apibrieštos, tai kokia prasmė turėti agentūrą? Turi būti aiškiai apibriešta uh, agentūros kompetencija, jos įgaliojimai ir agentūra turi veikti e, veiksmingai. Nereikia tokių agentūrų, kurios tik tai vertintų susidariusią padėtį, bet negalėtų taikyti jokių sankcijų, pavyzdžiui. Tai toks sprendimas būtų beprasmiškas. Na ir galvojant apie administracinę naštą, kuri galėtų susidaryti, Tai iš tikrųjų būtų labai liūdna. Agentūra, jeigu ji steigiama, ji turi būti naudinga, ji turi turėti aiškiai apibriešta kompetencija ir įgaliojimus. Slovakijoje mes visada pasisakysime būtent už tokias agentūras, už tokius sprendimus. Tai yra už agentūras, kurios um, įgalintos kurios turi konkrečias kompetencijas ir kurios imasi praktinių e, priemonių. Dar buvo Šiandien kalbėta apie ekspertų vertinimą, apie valstybių narių abipusį e, savitarpio vertinimą, informacijos vertinimą. Taip, e, tai yra galimas sprendimas, bet greičiau tai bendro sprendimo vienas iš elementų. Turi būti užtikrintas vieningas standartų taikymas visoje ES. Ir bendras techninių paslaugų vertinimas e, taip pat turi būti užtikrintas. Svarbu, kad visiems būtų taikomos vienodos taisyklės. Pirmininkaujant Slovakijai, mes teikėme pasiūlymą dėl akreditacinio, akreditacijos proceso techninės, techninių paslaugų tiekėjams. Ačiū. Nepanašu, kad sutarėme, kad reikia veiksmingos priežiūros ir jūs teisus, reikia politinės diskusijos šiuo klausimu. Ir reikia aptarti visas detalės, bet yra tikrai nemažai elementų susijusių su e, šiuo procesu, būtent e, tipo patvirtinimo procedūra yra svarstama kitame komitete. Yra pateikta aplinkos e, komitetas, pateikė nemažai pasiūlymų. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl šių pasiūlymų. Suprantu, kad jūs ne su visais jais galbūt susipažinęs, bet būtų gerai išgirsti, ką Jūs galvojate štai apie kokius e, elementus nacionalinė mokesčių sistema taikoma tipo patvirtinimui, siekiant e, nutraukti komercinius ryšius e, tarp automobilių gamintojų ir tipo patvirtinimo institucijų bei techninių paslaugų tiekėjų. Dar vienas e, pasiūlymas e, dėl keitimos informacija rinkos priežiūros e, sistemų valstybėse narėse. Yra iš tikrųjų dar nemažai tų pasiūlymų, bet galbūt bent dėl šių galėtumėte išsakyti savo nuomonę. Áno, Ten, eh, ten zoznam bol pomerne dlhý, s kolegami sme ich... Eh, Sąrašas tikrai gana ilgas ir su kolegomis jau esam nekartą aptarinėję. Taryba ar kitaip pasakysiu tą siūlymą kad e, už tai nebūtų atsakingos e, valstybės narės. E, visi parėmė, kadangi jis būtų sunkiai realizuojamas. Mums atrodė, kad geriau būtų rinktis kitą kelią, kad agentūra paremtų faktiškai kaip tik tie, kur ar tie nariai, tos valstybės narės, kuriuose ji vykdo patikrinimus dėl audito grupės. Sutinku su jumis ir jau nekartą tą patį pavyzdį kartau, tad nebesakysiu. Dank u wel. Uh, meneer Eickhout, mag ik het rijtje afsluiten? Ačiū, ponas Ekart. Ačiū dar kartą. Galvojant apie ateitį, viena iš diskusijų, kuri turės vykti, tai ketvirtasis teisės aktų rinkinys dėl matavimo realiomis vairavimo sąlygomis. Ir galbūt mes galime pasimokyti iš jungtinių valstybių patirties. Ten yra taikomi dabar e, tokie testai, apie kuriuos iš anksto nepranešama. Nes problema ta, kad mes daugiau nebepasitikime viena, vieni kitais, šalis viena kita nepasitikė, Tai bet kurie testai dabar yra e, žinomi. Europoje visi testai, kurie taikomi, yra labai smulkiai aprašyti, taigi visi gamintojai gali pasirenkti. O JAV dabar taiko tuos tokius testus. E, apie kuriuos iš anksto nežinoma, neaišku, kaip jie atrodys, taigi pasiruošti jiems neįmanoma. Kokia būtų jūsų nuomonė apie galimybę taikyti tokius testus Europoje? Jasné. Najprv, najprv by som rád zareagoval minimálne teda na... Pirmiausiai, žvelgdamas iš Slovakijos e, požiūrio taško pasakysiu, kad e, pasitikime tais, kurie testuoja automobilius. Tikrai nenoriu pasakyti, jog mes e, štai tik pagaminame labai puikius automobilius, o, o kiti, tai yra kitos valstybės narės, prastai testuoja juos. Ne. Mes e, visi privalome galvoti apie naujų taisyklių kūrimą, kurios leistų išvengti tokių situacijų. O dėl e, tokių naujų testavimo būdų, tai pavyzdžiui, sporto pasaulyje tikrai pavyko nemažai pasiekti, vis mažiau dopingo vartojimo atvejų yra. Ir tas pats įvyktų tikriausiai ir automobilių pramonėje. Tik priklausys nuo to, kaip atrodys konkrečiai teisės aktai ir kaip vyks tie bandymai. Jeigu testuosime sąnaudas to paties automobilio skirtingomis sąlygomis tik tai, labai neretai gausim skirtingus visiškai rodiklius, nes daug kas priklauso nuo vairuotojo, jo e, vairavimo elgsenos, nuo oro sąlygų. Bet jeigu teisės aktas paremtas bendru sutarimu, tai jau yra gerai, tik taisyklės turi būti tokios, kad išmatuoti rodikliai būtų tinkamai vertinami, kad nebūtų įmanomi keli aiškinimo ar vertinimo metodai. Well, my... Dar viena pastaba. Aš taip pat įsitikinęs, kad tipo patvirtinimo institucijos atlieka tokius testus, kurie yra numatyti, bet problema ta, kad automobilių gamintojai iš karto, e, iš anksto žino, kaip automobiliai bus testuojami ir todėl gali manipuliuoti. Jie žino, pavyzdžiui, kad testas trunka 20 minučių, vadinasi, po 20 minučių um, jie gali um, pakeisti išmetimus e, fiksuojančių įrengimų veikimą. Taigi labai svarbu tai, kad e, tikrinant atitikti turėtų būti taikomi tokie testai, apie kuriuos iš anksto techninė informacija neteikiama. Tai čia visiškai su jumis sutinku, bet tai ir yra priežastis, kodėl čia šiandieną susirinkę esame ir apie tai kalbame. Reikia tokios stebėsenos mechanizmo, kuris veiktų sklandžiai, o ankstesnysis e, to neužtikrino. Todėl reikia dabar bendrą požiūrį rasti į tai, kaip turėtų būti testuojami lengvėjai automobiliai ir aš esu įsitikinęs, kad mums tą pavyks padaryti, o tai galų gale atneš naudos tiek vartotojams, tiek mūsų aplinkai. Tai jau, kad het einde van, van deze hoorzitting. Ik wil alle collega's van harte bedanken. Ačiū, tuo galime ir baigti šios klausimus. Norėčiau padėkoti kalbėjusiems kolegoms ir uždavusiems klausimams. Ačiū ir ministrui iš šį labai e, įdomų pokalbį. Kolegos, kurie nori pateikti papildomų klausimų raštu, Iki e, penktadienio sausio 19 gali siūsti klausimus mūsų sekretoriatui. O dabar darysime pertrauką iki 3 valandos popiet.